Okay, good, good, good morning everybody. Um, <clears throat> Labas rytas. Mes šiek tiek vėluojame pradėti posėdį. Ne visi nariai susirinkę, bet mes esame informavę visus, kada pradėsime darbą. Kaip žinote, pagal planą uh, Tikėjomės, kad ponė Elena Salgado atvyks į komitetą ir įvyks pasikeitimas nuomonėmis. Mes pakvietėme ją ateiti e, kaip, einant, kaip, kaip turinčią atitinkamas galės pagal e, naują sutartį, tačiau ji dar kartą atidėjo savo apsilankimą. Ir todėl aš nusprendžiau, atsižvelgusi į narių nuomonės, uh, buvo išreikštas pageidavimas kalbėti apie ekonominę priežiūrą bei atsaką į priemonės paskelbtas reaguojant į susidariusią padėtį Graikijoje. Taigi buvo šeštas pagėdavimas aptarti šią padėtį. Norėčiau pristatyti trumpai Jums, kokia yra dabar padėtis. Praėjusį sekmadienį Eurogrupės ministrai uh, E, aktyvavo paramos mechanizmą Graikijai kuris buvo pristatytas balandžio 11-osios pareiškime ir prasidėjo, buvo sustata dėl trijų metų programos su TVF. Pagal tą programą numatyta skirti 110 milijardų eurų Graikijai, kad, ji, kad būtų patenkinti jos poreikiai finansams. Ir uh, Eurogrupės e, šalių, Eurogrupės šalis įsipareigoja skirti 80 milijardų eurų. Ta programa, tos programos reikalavimai ir sąlygos e, yra paremtos e, su 126-136 sutarties straipsniais ir, pat, ir finansų ministrai turėtų netru ateinančiomis dienomis patvirtinti tokį e, pagrindą, remiantis e, politikos rekomendacijomis, patvirt, kurias patvirtino eko, ekonomikos ir finansų ministrų taryba e, vasario 16 dieną norėčiau pasakyti, kad situacija pasikeitė ir kad tas pareiškimas jau nebetitinka aktualios padėties. Ir noriu išreikšti apgailę stavimą dėl to, kad kuomet e, kreipiausi į ministrus iškart po to, kai rekomendacijos buvo patvirtintos vasario mėnesį, o dabar jau yra gegužės mėno, dėja nebuvo imtasi jokių veiksmų, e, nebuvo reaguota į mano prašymą ir aš tikrai apgalėsau dėl to, kad Europos parlamento ekonomikos reikalų e, komiteto nariai privalo informaciją rinkti iš dienraščių ir neturi galimybės pasikalbėti su e, tarybos pirmininkė, pirmininkaujančios valstybės atstovu. Žinau, kad buvo ginčiamasi dėl to, ką, kokią informaciją reiktų atskleisti ir kokios nereiktų atskleisti. E, bet kaip jau sakiau posėdžio pradžioje, ponė Zalgado pareiškė, kad ji negalės ateiti ir mes aiškinsimės, ar bus galimybių su ją susitikti Strasbūro sesijos metu, tai yra šio mėnesio 17-20 dienomis. Tęsant toliau šios temos nagrinėjimą, žinome, kad pirmadienį ECB nusprendė ypatingai traktuoti Graikijos įsiskolinimą. Uh, E, bankui taikant savo reikalavimus dėl užstato. Ir ponas Van Rompoj e, penktadienį įvykusioje, gegužės 7 dieną įvyksiančiame susitikime pristatys detaliau, kaip planuojama tą paramą pervedinėti Graikijai atsižvelgiant į įsisiautėjusią krizę, įvyks pirmasis pasikeitimas nuomonėmis dėl to, kokie kokių pamokų reiktų išmokti eurozonai, ypač kalbant apie ekonomikos valdymą. Ir atrodo, kad pirmoji specialios grupės, pirmasis specialios grupės posėdis, kurį e, įsteigė Ekofino taryba, e, įvyks gegužės 21 dieną. Ši čia darbo grupė tikėtina sudarys finansų reikalų ministrai. Vėlgi norėčiau pastebėti, kad parlamento vaidmuo šioje situacijoje nėra išaiškintas. Mums iš tikrųjų pagal nuoją sutartį tenka tam tikrą atsakomybę. Ir nežiūrint į tai, kad mes pateikėme savo prašymus ir pareiškėme interesą, dėja mes esame ignoruojami, kitaip mandagiai aš nežinau, kaip suformuluoti Kaip žinote, mūsų komitetas e, surengė klausimus ir nagrinėjo šiuos klausimus. Manau, kad tai rodo, jog mes bandome elgtis atsakingai šioje situacijoje. Mes tobuliname ekonominį koordinavimą, priežiūrą ir krizių valdymą. Taip pat siekiame stiprinti finansų rinkų valdymą, krizių valdymą ir e, užtikrinti patikimą statistinių duomenų rinkimą. Ir aišku, mes nepamirštame mūsų įprastinio darbo. Tai yra e, domimės finansinių rinkų priežiūra ir atitinkamais teisės aktais šioje srityje. Netrukus domėsimės e, Eurostatui suteikiamomis audito tipo galiomis. Manau, kad reikėtų daugiau pakalbėti apie valdymo klausimus ir manau, kad iki šių metų pabaigos komitetas turėtų suformuoluoti labai tvirtą poziciją šioje srityje. Ir siūlyčiau pradėti neoficialų pasikeitimą nuomonėmis ir aptarti, ko galėtume išmokti iš dabar susidariusios padėties. Taigi tokia yra situacija, mano akimis. Dabar melai suteiksiu galimybę nariams pasisakyti. Matau savo sąraše pona Gozės ir vicepirmininką Jose Margajo. Matau, kad dar daugiau rankų kyla. Pone Pervonš, pone Sven, ponas Šuntis, pone Podimata. Ir nebejoju, kad turėsime, visi turės galimybę pasisakyti. Prašau, Žan Pol. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tik trumpai norėjau Jums pasakyti, kad remiame tai, ką Jūs pasakėte, Jūsų apgailestavimą dėl to, kaip taryba žiūri į parlamentą. Iš tikrųjų, kalbame apie bankų, finansų rinkų priežiūrą ir kai Ekofinas pasakė, ką galvoja apie tai, e, nebuvo atsižvelgta į tai, kad ir parlamentas turi savo galių šitoje srityje. Taigi, remiame jūsų užimtą poziciją šiuo klausimu. Mūsų komitetas atlieka nemenka darbą, reaguodamas į finansinę situaciją, todėl apskritai dar kartą sakau, remiu jūsų poziciją. Dėkoju. Pone pirmininkė, norėčiau pratesti tą klausimą, kurį iškeliu mūsų koordinatorius. Na, na ir tikrai reikėtų sureaguoti į, par, į tarybos elgesį, juolab, kad parlamente mes atstovaujame 27 valstybėms narėms. Ir norėčiau priminti tai, kas vyko įstatymą Ispanijoje. Na, nežinau, kodėl netvyko viceministrė pirmininkė, netvyko kiti nariai. Ir turiu pripažinti, kad ir beje, trečiadienį praeitą savaitę pirmą sykį dalyvavau bendrame posėdėje su tarybos atstovas ir iki to laiko buvo visiškai neaišku, kaip ketina elgtis taryba. Man rodo, situacija yra sudėtinga, mes bandome derinti pozicijas tam, kad galėtume patvirtinti mūsų poziciją ir balsavimo metu. Ir tikrai sutinku su tuo, kad pirmininkė turėtų dėti daug pastangų tam, kad tinkamai ir laiku būtų išklausyta ir parlamento nuomonė. Na ir diskusijos dėl krizės Graikijoje Na ir šiandieną kalbėsime apie šią temą nedalyvaujant nei vienam tarybos atstovui. Na nežinau, tai tikriausiai naudinga mums, bet tai tikrai nėra tinkamas darbo būdas parlamente. Dėkui. Pervanš Peres. Dėkui, ponė pirmininkė. Gaila ir man, kad ponė Salgado negalėjo atvykti. Negaliu suprasti, kodėl taip įvyko. E, mes norime pasinaudoti e, tuo e, laikotarpiu, kad parlamentas galėtų pažvelgti į makroekonominius klausimus, truputį atsikvėpti, atsitraukti nuo degančių dalykų. O dabar, kai kalbame apie Graikiją, tai kalbame apie gebėjimus susidoroti su krize. Antra vertus, tai yra susiję su tam tikru laiko valdymo klausimu čia ne vien tik tai kalbama apie makroekonominės situacijos valdymą, e, e, išvengiant krizės. Ir tai nėra susiję vien tik tai su krizės mechanizmų sukūrimu, bet taip pat ir su tai, ką mes vadiname ekonominė valdysena apskritai. Manau, kad parlamentas turėtų labai aiškiai pasakyti, kad e, reikalas turi dvi pusės. Iš vienos pusės e, teisėkuros dalykai, priežiūros paketas, kaip mes jį vadiname. Mes labai aiškiai matome, ko, kokį svarbų vaidmenį Europos parlamentas čia vaidina. E, mes labai aiškiai matome, kad ryškėjo kolektyvinio požiūrio svarba e, europinėme kontekste. Bet neturėtume pakliūti į e, Liepos šių metų bumerango spastus, nes e, kai kurie iš tų klausimų, kuriuos mes užduodame, mes juos uždavinėjame metų metais. Turime labai aiškiai pasakyti, kad kai kurių dalykų negalėsime išspręsti iki galo, kol, pavyzdžiui, nesustarsime dėl e, apibrėžimų. Na, o makro lygmenių jūs minėjote, kad e, ponas Van Rompuojas e, sudarė darbo grupę. Apskritai kalbant, tai galim būtų traktuoti kaip gerą naujieną, nes ponas Van Rompuojas, nepaisant e, to, kas apie jį buvo sakoma, yra parodęs savo ambiciją ir viziją, kaip jis įsivaizduoja ekonomikos valdyseną. Tačiau mes turime atidžiau pažvelgti, kaip ta darbo grupė buvo apibriešta, ko, kokie įgaliojimai suteikti, nes ir pats Van Rampojus tik tai paskutinę minutę sugebėjo surasti e, kompromisą ir e, su dviejomis didžiausiamis valstybėmis e, narėmis sutarti, kad e, į grupę bus įtrauktas ir komisijos atstovas. Taigi, kokiu tikslu siekia ši darbo grupė? Čia turi dvi pastabas. Visų pirma, ši darbo grupė tikriausiai gaus įgaliojimus renkti pakeitimus sutarčiai. Ir čia e, Žanas Klodas Junkeris turėtų šiek tiek pasiskubinti, nes e, nors grupėje posėdžiaus finansų ministrai, galima pavadinti ją ir tarp vyriausybinę e, konferencija ir jeigu Europos parlamentas čia tinkamai iš principo galėtume jau kalbėti apie konventą. Ir e, mes kaip Europos parlamentas turėtume reikalauti, kad būtume atstovaujami <clears throat> vieno atstovo tarp 27 finansų ministrų. Ir kad būtų atitinkamas Europos centrinio banko vaidmuo tenai atspindėtas. Ir čia mes turime pamastyti, kaip galėtume įsitraukti į tą darbą. Kaip ten bebūtų, eventualiai, ar spręstume degančius klausimus, ar tuos normalius klausimus, pamatysime šiame kontekste, ką komisija pateiks iki gegužės 12 vis tiek viskas susives į tam tikrus teisėkuros tekstus. Ir čia mes turim apsispręsti, ar lauksime, ar stengsime daryti savo įtaką. Nes e, redakcinėme darbe, e, teksto kūrime, ir aš čia siūlyčiau, esu tą aptarusi ir su kitais, kad greta tos institucinės rolės, e, kuri tenka mums teisė kūrinėme darbe, rengiant pranešimus, mes taip pat turėtume daryti tai, ką norėtųsi, kad taryba būtų padariusi. Ką ponas Rampo, Von Rampojus daro. Iš esmės yra tarp vyriausybinė konferencija, o mums mažiausiai to reikia, mums reikia tokio bendro, bendros europinės vizijos, e, politinės atsakomybės ir čia mes kaip parlamentas drauge e, su sekretorijatu turėtume sukurti savo darbo grupę, kuri dirbtų lygiagrečiai, pasinaudotų e, mokslininkų, socialinių partnerių, teisės ekspertų nuomonę ir tokiu būdu įsilietume į tą bendrą diskusiją ir užtikrintume, kad išvengsime siauros tarp vyriausybinės konferencijos. Atsiprašau, kad tiek ilgai šneku, bet net netrodo, kad yra labai daug narių norinčių pasisakyti ir pasinaudojau progą savo mintis su jumis, mintimis su jumis pasidalinti. Uh, Ačiū. Man tikrai buvo įdomu išklausyti jūsų. Toliau Svengi Gold, paskui dar ponas Šuntis yra mano sąraše. Viki, kas dar nori pasisakyti? Tuomet Svenas. So sure, moment... Man atrodo, kad e, mes kalbame ne tiek apie turinį, bet apie parlamento vaidmenį visame procese. Ir kadangi turime laiko, gal norėčiau pasiūlyti struktūrą. Norėčiau ir laikytis tokios debatų struktūros. Taigi, kalbant apie turinį, jeigu kalbėtume apie turinį, manau, kad na, yra ką aptarti. Ir bent jau Vokietijos žiniasklaidoje aš susirašinėjau su ponu Langenu, kuris ra ragino. E, mm, iš anuliuoti Graikijos narystę Eurogrupėje. Buvo išsakyta kitokių pozicijų. Na, manau, apie tai reikėtų kalbėti. O kalbant apie kitus dalykus, norėčiau išreikšti apgailestavimą dėl to, kad mums nepavyko pateikti, pristatyti rezoliucijos projekto, kuris jau buvo parengtas. Man atrodo, ten buvo išdėstata tikrai gerų e, dalykų, buvo prasidėjęs netgi pakeitimų teikimo procesas. Ir jeigu kažkam nepatinka rezoliucijos tekstas, buvo galima jį svarstyti. O dabar mes atsiliekame ir jei mes skundžiamės tuo, kad parlamento vaidmuo, kad į parlamentą šiame procese taryba rimtai neatsižvelgia, tai mūsų tikriausiai neturėtų stebinti, nes mes keletą savaičių rengėme dokumentą, o paskui nesugebama susitarti dėl balsavimo, dėl to, kad turime balsuoti dėl jo. Ir aš tikrai dėl to apgailestauju. Iš ties liūdna, kad mums nepavyko susitarti dėl stiprios pozicijos. Manau, kad būtų buvę galima ilgiau dėrėtis ir pasiekti konsensuso. Bent jau tarp, na, labiau federalistiškai nusiteikusių frakcijų. Ir sakyčiau, kad tai yra didelis pralaimėjimas. Norėčiau išklausyti kitų narių nuomonės. Ar kiti irgi mano, kad tas darbas tiesiog buvo pastangų švaistimas ir ar jūs manote, kad mes dar grįšime prie to klausimo vėlai? Aš nemanau, kad tai yra geras darbo metodas. Ir bent jau apie procesą tai Būtent tai norėčiau pažymėti, o apie turinį norėčiau kalbėti vėliau. I, I Dė, dėkuoju, nemanau, kad mes paukojame tą tai jau atliktą darbą. Na, tiesiog kai kas mano, kad reikia daugiau laiko e, tam, kad galima būtų sureaguoti į tarybos veiksmus e, tinkamai. Ir dabar žodis poniai Podimatai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na taip, jūs iš ties labai puikiai apibendrinate sprendimą primtą dėl paramos mechanizmo. Na ir prisimint tai, ką siūlė Bermonš, tai yra, kad mes ir Europos parlamente turėtume sukurti, tarkim, vadinamų išminčių darbo grupę, kuri gal, galėtų gal kalbėti apie finansų valdymo stiprinimą. Man atrodo, tokia mintis yra gera. Ir norėčiau pasidalinti keletą minčių dėl to sutarimo, kuris buvo pasiektas sekmadienį. Na taip, įvyko dėrybos tarp pirmininkaučių šalių treto ir Graikijos vyriausybės. Na ir dabar to pasiekoje patvirtintas griežčiausiai, bet kada Europoje tvirtintas taupimo projektas, taupimo programa. Ši programa remiasi e, trim ramšiais, tai yra pirmiausia orientacija, antras struktūriniai pokyčiai, kuriuos reikės atlikti ekonomikos rytyje ir trečia mechanizmas skirtas bankų programai paremti. ir e, Graikijos biudžeto deficitas turi būti sumažintas iki 6 procentų, nuo 13 iki 6 procentų. Ir, ir tai bus padaryta šios programos dėka. Ir numatytas laikotarpis, per kurį galima bus pasiekti tą mano nurodytą tikslą, tai yra 3 procentai biudžeto deficito. Visą tai buvo aptarta su pirmininkaujančio šalių trajetu ir tokiu būdu nuo 2013 metų biudžeto deficitą Graikijoje galima bus ženkliai sumažinti. Taigi dar kartą pasikartosiu, tai iš tikrųjų pati griežčiausia taupimo programa kada nors patvirtinta Europoje. Na ir programoje numatyta mažinti išlaidas viešajame sektorije, taip pat numatyta mažinti pensijas, skirti 8 procentais mažesnius atlyginimus valstybės tarnautojams, taip pat e, numatyta gerokai padidinti mokesčius, be kita ko ir vartotojams vartojimo prekių mokesčius, naujos, numatyta nauja draudimo, nauja mokesčių sistema, tai iš tikrųjų struktūriniai pokyčiai. Ir labai svarbu, kad šią programą pat, jau susitarė patvirtinti Graikijos vyriausybė ir trys pirmininkančios šalis. Ir programa nuolat bus derinama su nusistatytais tikslais. Tai iš tikrųjų milžiniška užduotis, ją įveikti nebus lengva ir visi kolegos iš Graikijos ir ne tik tais turi prisidėti prie šio paramos mechanizmo įgyvenimo ir, ir tai atitinka visų interesą, kad ši programa būtų vykdoma kiek įmanoma sklandžiau, išvengiant neramumų bei susidūrimų ir įtampos, nes visi turime suvokti, kad kad e, už praeities klaidas reikia mokėti. Tai buvo praeitie, tai bus ir ateityje. Pervanš kalbėjo apie tą išminčių grupę ir manau, kad jai tektų svarbus vaidmuo tikrai iš Graikijos krizės galima pasimokyti. Ir beje, jos pasiekoje mūsų vyriausybė ėmėsi keletą teigiamų iniciatyvų tam, kad e, praktiškai gyvenime tai, ko pasimokėme iš krizės. Taip, krizė turi nacionalinius parametrus e, Graikijoje, tačiau kita vertus supraskime, kad yra ir europinis matmuo ir jis yra susijęs su eurozona. Tam, kad iš, toliau galėtume gyvendinti eurozonos tikslus, reikalinga veikti krizę Graikijoje ir, reik, ir reikia atkreipti dėmesį į eurosistemos sistemos silpnasias pusės, kurios be kitako įtako šią krizę. Nepamirškime, kad ir kitos eurozonos šalis patiria spaudimą ir joms taip pat iškilo grėsmė. Todėl mes parlamente privalome elgtis ryštingiau, o kai dėl tarybos, o kai dėl išvadų, kurias reikia padaryti, tai taip, išvados yra tokios, kad reikia uh, griežtinti bankų sektoriaus priežiūros politiką, ekonomikos priežiūros politiką. Taip pat privalome pagalvoti, kaip galėtume paremti sekmadienį patvirtintos programos įgyvendinimą tam, kad ji būtų įgyvendinta kiek įmanoma sklandžiau. Tai yra mūsų pareiga. Na, Graikijos piliečiai raginami prisimti tą naštą ant pečių, kurie atsiras šios programos pasakoje. Ir aš manau, kad ir kiti ES piliečiai bei kolegos turėtume paremti graikus atliekančią sunkią užduotį. Dėkoju, Ani. Ir dabar ponas Šuntis sąraše. Iki port, ponė Gikelti. Taip pat norėtų pasisakyti dėl kelių esminių dalykų, kaip sakėte, Minuelį ir ponia Kratzer. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Sofija. Pone Šuntis, prašau. Ir... E, Dėkuoju, pane pirmininkė. Na, mano pirmoji pastaba liečia uh, procesą bei institucinės problemas, kurios išplaukia iš šios situacijos. Na, taip kaip viską jūs nušvietėte. O kai, na, sutinku su tuo, ką sakėte dėl tarybos elgesio mūsų komiteto bei parlamento atžvilgių. Na taip, antologija egzistuoja, tačiau Aš čia išvilgiu institucinių problemų susijusių su sutarčių laikymasi. Galvo turiu štai ką. Taip, su pirmininkačio šalių trejetu Graikijos vyriausybė dėrybų metu sudarino programą, paketą. Ir beje, dėl šios programos kyla klausimas susijusius su nacionaliniu suverenumu, o taip pat ir sutartimis. Na ir susikloščius uh, tokiai situacijai, uh, dabar apie tai diskutuojama Graikijos parlamente ir gali būti, kad Graikijos parlamentas nepalaikys šios programos. Jeigu sustarimas yra institucinio pobūdžio, tai yra sustarimas su išorės organu, kaip pavyzdžiui, um, TVF, tai kila klausimas dėl parlamento vaidmens. Aš manau, kad į šį klausimą reikia žvelgti iš politinės perspektyvos, vadovaujantis jūsų išdėstytą logiką. Tai yra parlamento vaidmeniu šiame kontekste. Taigi aš siūlau, kad kad kai kalbame apie visas diskusijas ir visą kontekstą, diskusijas ir darybas tarp Graikijos trejato ECB, TVF, aš manau, kad apie visą tai reikia kalbėti parlamente, nes ši krizė liečia ne vien Graikiją, bet ir kitas šalis. Ir tai yra visiškas precedentas, nes tokio sustarimo tokios sutarties niekuomet anksčiau dar nebuvo. Mes turime įsigilinti šią sutartį, parlamentas turi galiojimus ir mes turime juos apginti. Beje, sutinku dėl to, ką sakė kolegos, sutinku su jų pasiūlymais. Tai yra, kad parlamentas privalo prisimti savo vaidmenį be kita ko, kai kalba eina apie priežiūros paketą ir apskritai apie visos sistemos reformą. Mes Turime pasimokyti iš praeities ir apskritai iš bendro e, politikos formavimo proceso. Ir matome, kad e, tas bendras politikos procesas nebuvo sąžingas, bet netoks, kokį nusipelnė Europos piliečiai. Na dabar dėl to paramos Graikijai mechanizmo, kuris buvo suderintas tarp trejato ir Graikijos. Tiesą sakant, tik šiol nebuvo atsakyta į klausimą, koks vaidmuo tenka TVF, to, kai kalba eina apie štai tokį e, mechanizmą, kai pagal 126 sutarties straipsnį antrąją dalį sprendimas turėjo turėti būti europinis ir šį klausimą nebuvo atsakyta. Todėl aš manau, kad apie šį dalyką reikia kalbėti. Tai yra, ką veikia TVF eurozonoje. Į tai nebuvo atsakyta. Antra, mechanizmai yra numatytos konkrečios priemonės ir kolegė labai teisingai pastebėjo, kad tai griežčiausiai kada nors patvirtinta taupimo programa Europoje. Taigi, šios mechanizme numatytos priemonės e, bus sunki lasta Graikijai, e, bus sunki našta Graikijai, Graikijos ekonomikai nebeliks postumi, greičiausiai prasidės ekonominis nuosmokis. Na, o panas Trišė minėjo, kad reikės patvirtinti ir papildomas priemonės, taip gal tam ir yra ir pagrindo, tačiau vis dėlto tai uh, reiškia, kad trejeto patvirtintų sprendimų Graikija ilgą laiką bus tiesiog uždusinta arba smaugiama, o TVF čia taip pat gauna tam tikrą vaidmenį. Ir dabar visiškai neaišku, kam teks sprendžiamasis balsas visame šiame kontekste. Be to, dabar ilgą laikotarpį priežiūrą perims išorės institucija. TVF ir yra išorės institucija, o juk mes čia kalbame apie eurozono šalį. Neatsakyta į klausimą, ką visą tai reikš ir kokiu tai turės pasiekmių. Dar vienas dalykas. Graikija nėra vienintelė, kurią palėtė krizi. Ispanijai, Portugalijai galbūt grėsia panašios grėsmės. Na ir atrodo, nėra, nesame linkę kalbėti apie platesnį kontekstą. Nes tai yra kalbėti apie tai, kad e, eurozona yra struktūrinių trūkumų. Ir galbūt e, eurozona negalės toliau vystytis, nes yra struktūrinių trūkdžių. Ir manau, kadangi nėra numatyta krizių mechanizmo tokiems atvejams, tai tai yra didžiausias trūkimas. Na, nesakau, kad visos eurozonos turi įsiskolimo problemą, bet nemažai su jie susiduria. Taigi, turime galvoti apie sutarčių straipsnius, iš jų išplaukiančias galimybės, ir kalbėti apie eurozonos reformą, nes kitaip dėl tų struktūrinių trūkumų su sunkumai susidurs ne vien tik tais Graikija, bet ir kitos eurozonos šalis. Ir Tai visą tai pasakau tai, kad Graikija be kita ko šiandieną suturi su didelė bėda kadangi pačioje eurozono sistemoje egzistuoja trūkumai. Dėkuoju. Um, next, Vicky. Dėkuoju, Vicky Ford dabar pasisakys. Ačiū. Kaip ir kiti nariai, esu nusivylusi, kad pirmininkaujantį valstybė atšaukė šio ryto klausimus. Aš suprantu, kad Graikijos problemų sprendimo kelias toli gražu nelengvas. Rinkose galvojama, kad tarptautinio sprendimo paieškos yra nelabai aiškios ir šio ryto klausimų atšaukimas e, tokio suvokimo nepaneigia. Aš sveikinu, kad TVF yra įtraukta į problemos sprendimą, tai pabrėžia, kaip svarbu, kad ES institucijos dirbtų su ne sąjungos institucijomis. Iš to, ką matome laikraščiuose, suprantame, kad e, ekonominė krizė Graikijoje privedė prie socialinės krizės ir todėl yra naudinga išgirsti tiesiai iš Graikijos kolegų apie tai, ką jie mato vykstant savo šalyje. Dėkuoju už tai. Bet žvelgiant pračiau, man atrodo, įvykiai labai aiškiai parodo, kad e, yra labai svarbu, kad e, šalis turinčios e, didelius deficitus turėtų imtis kuo greičiau veiksmų sutvarkyti savo finansus. Kalbu taip pat apie tokias šalis kaip Junktinė karalystė ir tai be jokios abejonės suteiktų daugiau pasitikėjimo tame tarp ir pasitikėjimo mūsų parlamentu. Svenas dar kartą norėtų <clears throat> pasisakyti. Dėkui. Tik trumpai. Visų pirma, aš esu iš tos Vokietijos dalies, kur sekmanį vyks rinkimai ir jaučiuosi labai nejaukiai dėl to, kas vyksta Vokietijoje dėl šios krizės po labai aiškių vasario kovo deklaracijų, kad e, Europa neleis Graikijai pražūti, neapleis Graikijos. Atrodo, buvo laiko tylioms dėryboms. Taigi tas esminis susitarimas galėjo būti susidėrėtas gana smulkmeniškai. Bet dėl ypatingos sudėties mano šalyje, kur labai aiškiai žinoma, kad e, valdančiosios partijos, e, ypatingai mano regione, yra susirūpinusios e, visuomenės nuomonę, kur dauguma žmonių labai nenoriai nori padėti Graikijai. Ir tai sukėlė situaciją, kurioje aš esu įsitikinęs, kad būtent dėl to poz... E, Vokietija ir užėmė tokią stiprią poziciją, kuri ir sukūrė tą papildomą rinkų samyšį, kuris dabar tarsi ir sklinda plačiau. Žinoma, šių problemų esminė priežastis vis dar yra Graikija. Ir uh, man a, uh, sunku sutikti su tais Vokietijoje, kurie sako, kad čia yra bendresnio pabudžio reiškinys Aš vis tik manau, kad pagrindinė problema vis tik yra Graikija. Vargu ar galima tai paneigti. Kita, jokia kita e, valstybė Europoje neturi tokio didelio skolos lygio, kuris žengtų rank, e, e, ranka rankon su tokiu dideliu deficitu. Mes esame tai diskutavę, keletą kartų, kalbėjome apie tai, kad yra konkurencingumo skirtumų ir man rodos, kad Graikijos krizė aiškiai demonstruoja, kad čia reikia kažką daryti. Tačiau tos problemos eskalavimas buvo neaiškių tarybos signalų rezultatas ir čia Vokietija suvaidino savo vaidmenį. Reikia pasakyti, kad mūsų didžiausias bulvarinis laikraštis pravedė didžiulę informacinę kampaniją, kurioje dalyvavo žymiausi Vokietijos žurnalistai ir tai sukėlė didelį žmonių nepasitenkinimą. Ir e, tos kampanijos esmė, kad nereikia daryti klaidų, nes e, rinkos jėgos baudžia už tokias klaidas. Bet grįžtant prie sutarties, ir aš tikrai jos laikausi, visiškai aišku, kad Graikijoje reikia daryti rimtų pakeitimų, tam reikalinga sunki griežta programa, iš tikrųjų tai yra griežta programa, bet antra vertus nemažai buvo turto sukaupta korumpuotomis priemonėmis, Prie to prisidėjo beje ir mūsų įmonės, e, tokios kaip Siemens, kurios sumokėjo šimtus tūkstančių eurų kyšių. Graikijoje taip pat e, yra daug išleidžiama gynybai ir aš manau, kad čia irgi tam tikrų pinigų nubirėjo. Na, o kalbant apie TVF programą ir kai kalbama apie turtą, kuris yra antroji skolos dalis, tai iškyla klausimas, o kodėl Graikijoje dėl tų korumpuotų procedūrų e, sukauptas turtas nėra dabar panaudojamas tai skolai likviduoti. Tokie klausimai turėtų būti keliami šiuo metu, e, kuomet e, silpnesnė visuomenės pusė pajunta didelį spaudimą krizės akivaizdoje. Ačiū pirmininkė. Tikiuosi apie tai kalbėsime ir su komisijos nariu Barnyje. Šiandien yra ta diena, kuomet pradedame svarstyti, kaip Europa išgyvens šioje sudėtingoje situacijoje, nes prieš tai buvę dešimt metų buvo palyginti nesudėtingi. Manau, kad Graikijos atveju imtasi tinkamų priemonių. Jeigu nieko nebūtų daroma, Graikija būtų išgyvenusi, tai būtų buvęs didelis smūgis ir Graikijai, ir eurozonai, ir Graikijos bankams. Tai būtų savos rušies um, antrinių paskolų rinkos krizė, kuri būtų ištikusi Europą. Kaip ten bebūtų, vis dėlto veiksmų imtasi per vėlai, nes rinkos e, gyveno savo gyvenimą tuo tarpu. Manau, kad krizė valdoma ir tvarkoma yra prastai. Uh, ir finansinė našta e, Graikija yra per didelė, kaip šaliai, kuri jau ir taip išgyvena didelius sunkumus. Tai reikš, kad Graikijos augimas labai sumažės, labai sumažės šalies BVP ir bus tikrai sunku sugrįžti į prastinę reikalų padėtį. Ar pakanka tų priemonių, kurios dėgiamos ar ne, dar neaišku. Reikės pasižiūrėti, kokia yra rinkų reakcija ir galbūt ateityje reikės apsvarstyti dal, dar drastiškesnius sprendimus, kaip restruktūrizuoti šalies įsiskolimą arba galbūt Graikijai net reikės iš, išstoti iš eurozonos. Kokių pamokų galėtumėme išmokti, kalbant apie pinigų politiką? Manau, kad Europos centrinis bankas elgėsi gana nenusekliai. Pirmosios e, banko vadovo, pirmieji banko vadovo pareiškimai buvo tokie, jog TVF neturėtų kištis į Europos vidaus reikalus, kuomet pasitaikė kita galimybė pasvarstyti, ar nereiktų e, paskelbti e, kažkokios bendros emisijos ir sumažinti, tokiu būdu padėti Graikijai mažinti įsiskolinimą. Buvo išreikšta mintis, kad rinkos savaime nubaudžia tuos, kurie elgėsi netinkamai. Ir taip pat buvo tokių, kurie sakė, kad e, remiantis ankstesnių krizių scenarijais viskas išsispręs. Mes jau kalbėjome apie tai, kad Graikija netinkamai e, rinko statistinius duomenis. Ir atrodo, kad 2005 priimtas, priimti sprendimai nepadėjo pasiekti pagidautų rezultatų, nors buvo teigiama, kad tos priemonės padeda. Jungtinės, Jungtinė karalystė ir kitos valstybės iš 2007-aisiais išgyveno uh, bumą, pagyvėjimą. Tačiau taip pat šalyje tuo metu buvo 3 procentų, 3 procentų skolinimas. Taigi, Graikijai teks kažkaip išsikapstyti iš tos krizės, reikės pasiekti augimo, jei tai nepavyks, atrodo, tuomet tos visos priemonės, kurias dabar svarstome, nepasiteisins. Jei mes kalbame apie 5 procentų finansinę naštą kitais metais. Nemanau, kad tai yra praktiškai gyvenimas sprendimas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti tiek jums, tiek ir šio komiteto nariams asmeniškai už tai, kad skiriate tiek daug dėmesio Graikijos atvejai. Dėkoju už supratimą, už solidarumą. Na, vieni galbūt demonstravo šiek tiek daugiau, kiti mažiau solidarumo, bet, nu, tai normalu. Visi sutinkame, kad Graikija atsidūrė sudėtingoje padėtyje, kalbėti reikia apie esminės problemas, apie tai, ar Graikijos vystimosi modelis buvo sėkmingas ar ne. Na ir kągi. Dabar krizės akivaizdu atsiveria ir galimybių. ir apie tai daug kas pasisakė. Ir dabar aš savo ruoštų noriu pasakyti, kad parlamentai tiek Europos, tiek ir Graikijos parlamentas buvo paliesti bandant valdyti krizę ir pasirinkti naują valdymo politiką. Parlamentai neturėtų likti nuo šalyje. Ir taip, po kiekvienos krizės sakome, taip, nepakako institucinių įgaliojimų, bandome papildyti trūkumus ir po to viskas tampa dar grėsmėsdiškiau ir biurokratiškiau. Dabar numatyta, kad Graikijos programa bus peržiūrima kas tris mėnesius. Ir labai svarbu, kad parlamentas šiandieną išsakytų savo nuomonę. Tai turėtų padaryti tiek Europos parlamentas, o taip pat ir Graikijos parlamentas turi turėti galimybę formaliai pritarti šiai programai, kad anksčiau tai būdavo daroma, kai kalbėdavo apie biudžeto klausimus. Ir kai kalba apeina viešą priežiūrą, reikia pagalvoti ir apie parlamentų vaidmenį. Be kita ko ir Europos parlamentas turi turėti galimybę dalyvauti priežiūros mechanizme ir išsakyti savo nuomonę. Taip, likščiol egzistavo daug priemonių ir mechanizmų ir jie parodė, kad kai kalba eina apie svarbius dalykus, kaip pavyzdžiui galimybė sukurti investiciją, sukurti darbo vietas, kad čia pasigendama parlamentų, nacionalinių ar Europos parlamentų vaidmens. Ir parlamentas turi turėti galimybę suvaidinti savo vaidmenį. Ir lygiai grečiai kartu su Graikijos vyriausybės patvirtinta uh, taupimo programa, lygiai grečiai vis dėlto tikriausiai vyks šokas ir mes Europos lygių turime ir privalome kalbėti apie tokių programų pasiekmes. Todėl labai gerai, kad uh, parlamentas skiria dėmesio šiai programai ir toliau stebės vykdomas reformas. Be kita ko, tai yra susiję ir su juridiniais klausimais. Kaip minėjo kolega, ir Graikijos parlamentas turi turėti galimybę išsakyti savo poziciją ir pritarimą, juk mes čia kalbame apie sustarimą su išorės organizacija, tai yra Tarptautinių valiutos fondų. ir turime kalbėti apie šį klausimą, kuris yra susijęs ir su teisiniais aspektais. Ačiū. Man atrodo, reikės e, kreiptis į mūsų teisės tarnybą ir išsiaiškinti kai kuriuos iškeltus klausimus. Ponas Būdė. Dėkoju, nebeketinau toliau kalbėti apie Graikiją. Uh, nes prieš mane kalbėjus jau daug apie Graikiją pasakė. Vis dėlto turiu pastabą, kurią noriu sureaguoti į Jose Maniel žodžius. Tiesa, jo nebėra, tačiau vis dėlto visai nesutinku už e, išmetimą iš eurozonos, nes tuo metu uh, tuo metu siskolinimas per naktį milžiniškai išauktų, spekuliantai užsipultų ir kitas šalis. Taigi aš manau, kad Graikiją reikia paremti ir palikti ją eurozonoje. Nenoriu kalbėti apie ekonominį disbalansą, nepakankamą pusiausvyrą, kalba, buvo kalbėti ir apie tai. E, aišku yra tai, kad ES likščiol dar neturime pakankamai priemonių subalansuotam ekonominiam vystimuisi užtikrinti, o kai dėl spekuliantų, tai taip pat reikia uh, nacionalinių ar europinių priemonių, kurias leistų reaguoti tokius užpolius, išpolius. Pavyzdžiui, čia kalbu apie priekybą derivat, išvesinėmis finansinėmis priemonėmis. Noriu pakalbėti apie tarybą, nes tarybos krizės valdymas buvo katastrofiškas. Buvo vilkinamas laikas ir todėl uh, e, patirtis eskalavo, labai įkaito. Uh, Ir turiu pripažinti, kad be kita ko dėja ir Vokietijos vyriausybė čia suvaidino liūdną vaidmenį. Ir nėra be kalties. Ir dabar turime rezultatą ir turime suvokti, kad TVF kaip kreditorius yra, turi prioritetą, o po to jau yra spekuliantai ir po to dviš, E, dvišalę pagalbą iš valstybių narių pusės. Na ir e, kada, kadangi taryba ilgai sviravo, tai dabar atsidūrė tikrai sudėtingoje padėtyje. Mane domina tai, ką Oli Rein pasakys gegužės 12 dieną, kai pristatys mums savo pasiūlymus. Jeigu komisija siūlys sukurti Europos krizių valdymo mechanizmą, kuris e, bus platesnio masto nei dvišalių pagrindų besiriuojantis krizių valdymo mechanizmas. Tai taip, aš sutinku, mums reikia europinio atsako į tokias situacijas ir tas dvišalis bandymas tarp valstybių narių išspręsti tokias problemas, kalbant telefonu ir taip toliau, tai yra sudėtinga ir nevaisinga. Nes galbūt e, per kitą spekuliantų užpolį, išpolį bus užsipultos kitos šalis, to taip pat neturime pamesti iš akių. Dėkuoju, ponas Kliūt. Dėkuoju. Na, nekalbėjau nei su vienu kolega iš Graikijos, kuris būtų neigęs, kad Graikijoje egzistuoja problemų ir kad krizė sukelia ir vidinės priežastis. Tačiau vis dėlto norėčiau pratesti tą mintį, kurį pasakė kolega iš mano frakcijos panas Kuntis. Na, tikrai priežastis nėra vien Graikijoje. Pavyzdžiui, dabar reitingavimo agentūros nuvertino bei Portugalijos ir Ispanijos reitingus. Taigi turime nesusitelkti vien tik tais išskirtinai vidinės Graikijos priešastis sukelisis krizės. Vokietijos e, vyriausybė siūlė atimti kažkokiam laikinam laikui e, balsamo teisę toms šalims, kurios pernelik įsiskolino. Na, vis dėlto manyčiau, kad reikia suvokti, kad ši krizė ne vien tik tais apsribo vien tik Graikiją. Taigi diskusijose, pavyzdžiui, dėl strategijos 2020 mm, kalbam apie principų pratesimą, man atrodo, tai yra Lisabono strategijos pratesimas. Na ir naudodamasi progą turėtume uh, kalbėti apie tai, ar ši viena šališkai suformuoluota strategija nebuvo be kita ko ir krizės Graikijoje priežastis. Pavyzdžiui, dėl šios strategijos Graikijoje plačiai buvo vykdomas e, privatizavimas, tai susilpnino ekonomiką. Pavyzdžiui, buvus, buvęs Graikijos telekomas dabar priklauso Vokietijos telekomui. Taip pat e, Graikijoje buvo e, mažinama gamyba kaip patokia, o kad tai buvo Graikijos ekonomikos pagrindas. Na, nenoriu pateikti konkrečių pavyzdžių, bet tiesiog uh, dėl Europos ekonomikos politikos Graikijos ekonomika tiesiog prarado vystimosi šansus. Ir labai raginčiau susitelkti ne vien tik tais į Graikiją ir joje slypėjusias krizės priežastis, bet žiūrėti viską iš platesnio konteksto, bei kita ko galvoti ir apie strategiją 2020. Ir pri, atsižvelgti į tai, kad krize Graikijoje be kita ko buvo sukelta dėl įdingos euro ar ekonominės politikos Europoje. Ten. Yra dar keletas norinčių pasisakyti, suteiksiu jiem žodį, o jeigu liks dar laiko, leisiu ir antrą kartą pasakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Būčiau norėjęs šiandieną padalyvauti numatytame klausime, kadangi iš tikrųjų turime problemų, su kuriomis reikia, kurias reikia spręsti čia ir, ir dabar. Turime pasakyti, kad dabar su naujomis galiomis mes matome, kad į areną išeina naujos jėgos, Europos parlamentas, čia įgyja naujų galių. Labai svarbu, kad mes tai suvoktume. Ši krizė yra svarbi. Aišku, kad status quo išlaikyti nebegalėsime, reikia galvoti, kurią kryptimę eiti ir ką keisti. Negalime išspręsti problemų kaltindami vieni kitus, kad galėtume surasti tinkamus sprendimus, turime tinkamai uh, diagnozuoti situaciją. Iš esmės reikia mm, nusistatyti pokyčių kryptį, ar turime žengti ir toliau bendros valiutos, e, vieningos rinkos keliu, ar e, turėtume dekonstruoti tai, ką sukūrėme, ar e, turėtume griebtis didesnio protekcionizmo, leisti gintis kiekvienam atskirai. Aš nemanau, kad tai geriausias būdas Taigi, e, kokiais mechanizmais e, Eurogrupė galėtų geriausiai spręsti šią problemą? Tai nėra vien Graikijos problema, tai ES e, problema, ji kelia grėsmę ES. Žinoma, mm, egzistuoja tam tikrų funkcinių problemų, ekonomikos ir uh, E, pinigų politikos nefunkcionavimo problemų. Čia eina kalba apie ekonomikos ir pinigų politiką ir ECB turėtų vaidinti čia svarbesnį vaidmenį ją formuojant. E, ir taip pat, žinoma, problema yra e, tos politikos, taip sakant, atsivėrimas rinkai. Galima paklausti, koks skirtumas tarp pinigų politikos ir priimamų priemonių ta e, rizika yra e, racionali rizika ir aš nežinau, ar čia pakankamas atstumas yra. Mes turime pažvelgti į mechanizmą, į kontrolės e, instrumentus ir nuo to priklausys, kaip eurozonai seksis. Jeigu norime didesnio ūkio integravimo, tai atneš ir tam tikras pasiekmes. Čia kalba ne vien tik tai apie paramą Nes jeigu valdysenos e, bus nepakankamai, problemas dar pagilės, todėl reikia struktūriškai pažiūrėti į tai, kaip e, galėtume patobulinti ekonomikos valdymo politiką, kuri būtų labiau integruota. Ir žinoma, Europos parlamentui čia atitenka svarbus vaidmuo. E, dėl šių klausimų negalima priminėti sprendimų be parlamento dalyvavimo. Todėl visiškai pritariu mūsų pranešėjai ir, ir pirmininkiai. Europos parlamentas turi įsitraukti į šiuos reikalus, nes kalba eina apie ES ateitį. Dėkui. Safin Tvelt. Ačiū pirmininkė. Ši situacija, man rodos, buvo tos gana garsus žadintuvas skambutis mums visiems, e, atskleidęs ne tik Graikijos problemas, bet ir pačios ES silpnasias vietas. Kai kas jau seniai sako, kad greta pinigų sąjungos turi būti ir politinė sąjunga, antraip negalėsime veikti ir įsikišti Ir aš manau, kad šį kartą mes elgsimės teisingai ir e, pinigų sąjungai sukursime ir reikalingas sprendimų prieimimo struktūras. Kalbant apie Graikiją, kuri man yra labai brangi, turiu pasakyti, kad situacija ten mane liūdina. Bet viešoji nuomonė tiek Graikijoje ir kitose valstybėse narėse regis tampa vis piktesnė E, Graikijos žmonės visai suprantamai galvoja, kad e, tos priemonės yra labai griežtos, bet antra vertus politikai turi paaiškinti, kad jos griežtos ne todėl, kad e, TVF ar ES to reikalauja, bet dėl to, kad jos seniai turėjo būti jau įgyvendintos pačios Graikijos. Antra vertus, aš norėčiau šiek tiek uh, izoliuotis nuo tų pareiškimų, kuriuos daro nacionalinių valstybių politikai, tame tarp ir mano valstybėje, kai jie e, piešia tam tikras valstybės narės, tikrų valstybių narių karių karikatūras, tyčiojasi iš jų, sako, e, ar leidžia suprasti, kad vienas valstybės narės yra aukštesnės už kitas. Tai neteisinga. Visi politikai turi dabar remti Graikijos vyriausybę, nes būtent to reikia, norint išeiti iš krizės. Ir klausydamasi diskusijos, aš taip pat kviečiu kolegas susilaikyti nuo partinės politikos, partinio politikavimo susijusia su nacionalinė politika, tai tikrai nieko gero neduoda. Dabar kalbant apie paketą ir e, jo priemonės, e, žiūrėdama į deficitą, ir e, skolą, e, juos reikėtų eliminuoti pagal tą paketą e, tam, nu, nu, nu, nu, nu, nukarpant tam tikras išlaidas ir taupant, bet antra vertus e, pasigendu priemonių, kurios skatintų augimą, ūkio augimą. Na ir pabaigoje pakartos tai, ką sakiau prieš klausimą prieš keletą mėnesių. Aš manau, kad ši padėtis nusipelno tam tikro parlamentinio tyrimo, nes eina kalba ne vien apie Graikiją, bet apie visos sistemos blogą funkcionavimą. Mes matome e, apie e, problemas, kurios susijusios su tuo, kad ne visiškai pagal taisyklės buvo taikomi tam tikri metodai. Reikėtų ištirti, ar kas nors e, blogai elgesi toj situacijoje, bet paprasčiausiai, kaip pati sistema funkcionuoja, kaip ji veikia valstybės narės, kaip stabilumo paktas veikia, ar turi e, nacionaliniai parlamentai pakankamai galių, aš manau, kad neturi, bet jeigu turi, tai kaip jomis pasinaudota, kaip veikia statistika, nes metų metus atrodo statistika neteisingai funkcionavo, kaip tai galėjo įvykti. Jeigu mes e, e, parlamente tyrėme bankininkystės krizę, tai dabartinė pinigų politikos krizė nusipelno taip pat e, tokio tyrimo ir galbūt ji praverstų taip pat ir ateityje reformuojant stabilumo ir augimo paktą. Ačiū, dar turime dešimtį minučių iki pono Barnyje ateimo. Ponas Van Gogas, Žan Polis taip pat minėjo, kad nori pasisakyti. Prašau, Liemai. Oui, moi j'appartiens à la famille des fédéralistes. Aš esu iš federalistiškų partijų šeimos ir mes džiaugiamės Graikijos paramos planu, nežiūrinti tai, kad kai kurie numatyti reikalavimai yra gana griežti. Ir ECB e, atrodo tiesiogiai skolina Graikijai, galbūt galima e, būtų skolinti už mažesnės palūkanas, bet Na, taip jau yra. Jeigu bus kažkokiu esminiu pokyčiu, būtų gerai, kad ir parlamentas turėtų galimybę pateikti savo pasiūlymus. Atsižvelgianti visą tai, manau, kad tas Graikijos gelbėjimo planas išsprendžia visas problemas. Nesupraskite manęs neteisingai. Man tikrai labai rūpi viešųjų finansų tvarumas. Uh, ir aš tikiuosi, kad šiandien po pietumas primsime sprendimą dėl e, pranešimo savo iniciatyvos, kurį parengiau. Taigi, griežtų priemonių planas, taupimo griežtas planas, e, kuris bus taikomas Graikijai ir e, kitoms valstybėms ir kurio tikslas bus užtikrinti e, normalią padėtį. Aš sakyčiau, kad tokia padėtis, kad, kad mūsų siekėmybė yra normali padėtis, visiškas užimtumas. Ir jeigu mes kalbame apie, e, apie išėjimo iš krizės strategiją, prisiminkime dešimtąjį dešimtmetį, turėtumėme taikyti e, kitokias priemonės. Aš, pavyzdžiui, Prancūzijoje e, tai tai kritikavau ir manau, kad mes tuo metu Prancūzijoje turėjome taip ir elgtis, visų pirma, bandyti sumažinti biudžetą. Tačiau, kolegos, ar iš tikrųjų mes, e, na, jau krizę, pa, išeiname iš krizės? Ne, juk užimtumas neužtikrintas, yra didelis nedarbas. Tai reiškia, kad gamybos pajėgumai nepanaudojami visapusiškai Taigi, esant tokioms sąlygoms, kaip toks griežtų priemonių planas padidins e, ekonomikos našumą, bet kokios ekonomikos našumą, kaip tai galėtų padidinti, ne tik Graikijos. Kaip griežtos, griežta taupimo politika tai, to paties pasiekti? Kaip Graikija sumažins savo įsiskolinimą, man tai atrodo neįmanoma. Jeigu mm, kalbant apie įrengimus, gamybos įrengimus iš dešimties, pavyzdžiui, naudojami tik septyni vienetai. Ar, ar kam, kas nors norės įsigyti deš, papildomą vienuoliktąjį įrengimą, aš abejoju. Tiesiog bus, gamyb, bus mažinamas gamybos potencialas, tai jau vyksta kai kuriuose Europos valstybėse. Ir jei esant tokiai situacijai sumažės investicijos, nukris suvartojimas. Tai bus tikrai sunku labai rasti papildomų šaltinių, kaip finansuoti biudžetą. Pakalbėkime dabar Ispaniją ir Portugaliją. Ispanija ir Portugalija puikiai elgėsi. Portugalija iš vis buvo pavyzdinė tvarkydama savo biudžetą. Tačiau jeigu Ispanijoje panašios priemonės būtų pritaikytos, būtų pasiekta priešingų rezultatų. Ar jau man reikia baigti, klausia kalbėtojas? Komisijos narys ateina 11 valandą. Gerai, tuomet aš kalbėsiu greičiau. Taigi, sulaukėte priešingo rezultato. Ir deficitas išaugo, nesumažėja. Norėjau dar pakalbėti apie prieštaringa išorinė situacija. Iš tikrųjų, jeigu bus patvirtintas griežtų taupimo priemonių planas, tai neiš, tuo neišspręsime e, sunkumo eurozonoje. Ir š, siekiant e, subalansuoti situaciją, reikia nepamiršti keletų dalykų. Reikia devalvacijos. Dar viena priemonė. Reikia naudotis biudžeto ištekliais ir ir finansuoti netoligumus, to negalime daryti Europos mastu, o stabilumo ir augimo paktas numato labai griežtus reikalavimus. Dar vienas. Dar viena priemonė - atlyginimų deflecija. Tai yra labai sudėtinga priemonė, bet tai taikoma kai kuriuose valstybėse narėse, nes tos priemonės pagalba sumažinama paklausa, realioji paklausa. Be abejo, mums turi rūpėti viešųjų finansų tvarumas, Tačiau tokiais atvejais kaip šis turime būti labai pragmatiški, nes per daug griežtos priemonės duos priešingų rezultatų. Jūs kalbėjote penkias minustės iš aštuonių ir dabar jūs turėsite paaiškinti kolegoms, kurie, kodėl jiems nebus tiek laiko skirta pasisakymui. Euh, Pone pirmininkė, tenka mums kalbėti ir diskutuoti apie šios dalykus. Tiesą sakant, Dabar atsisakysiu e, pasisakyti dėl šio klausimo ir pasisakyti kitas iki, kai turėsime tam progos. Trumpai, Markus. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Na, manau, kad visi supratome tai, ką suderiname ir sutarime, daug ko sutarime prieš dešimt metų. Stabilumo ir augimo paktai ir euras, eurozona davė rezultatų ir jeigu mes dabar viską nuvertinsime, ko pasieksime, nieko. Mes patys save godinėme, pat, kai pateikėme tokius pasiūlymus, ko pasieksime, jeigu mes pasiūlysime finansų perskirsimą, sugrįšime į tą situaciją, kurią įveikėme 90-mečio pabaigoje. Kol kolegos iš Vokietijos dabar dainuoja odės augimo ir stabilumo paktui e, tuo metu dainavo odės stabilumo augimo paktui, o dabar siūlo susilpninti jo nuostatas tam, kad e, Vokietija sausai išliptų iš balos. Tik tai tai noriu pasakyti. Dėkoju, Ani. Dėkoju. Na taip, Sofija, nėra jokių abejonių dėl to, kad e, pagrindinės krizės priežastis vis dėlto slypi pačioje Graikijoje ir jos turimoje sistemoje. Taigi dabar Graikijos vyriausybė turi išaiškinti piliečiams, kad jį dešimt metų darė klaidas ir to pasako ir susiklosti dabartinė situacija. Na, turime padėti piliečiams tai suvokti. Ir jie turi suvokti, dėl ko jiems dabar tenka žengti šiuo akmenuotu keliu. Nes jeigu dabar nesibaigs beveik rasistiški išpoliai prieš graikus, esą jie visi yra sukčiai ir apgavikai, tai tuomet graikai jausis dar labiau nusivylę ir tokiu būdu bus prisiktas priešingas rezultatas, nei kad siekime. Tai yra padėti šiems žmonėms išgyventi šios sunkius laikus ir atverti jiems perspektyvą. Pone pirmininkė, Žuze Manuel jau sakė, kad tas suderintas paramos mechanizmas, buvo siūlytas su tikslu tam, kad Graikija turėtų galimybę šiek tiek atsikvėpti nuo rinkos išpolių. Taigi, tam, kad Graikija galėtų gyventinti tą griežtą suderintą tais, taupimo programą, tam, kad Graikija kiek įmanoma greičiau ir vėl atsistotų ant kojų gal nereikės panaudoti visų lėšų ir priemonių. Tačiau, kai pasieksime to, ko norime visi, o visų pirma Graikija, tai tuo met reikės atsižvelgti tam tikrus dalykus. Ir, tur, ir neturime pamesti iš akių pagrindinio šio mechanizmo tikslo. Aišku, visi turi teisę kritikuoti. Uh, Tačiau praėjus dviem trim valandoms po sustarimo, kad šio mechanizmo nepakaks, kad, kad Graikiją reikia išmesti iš eurozonas, visos šios pastabos tikrai nepadės įtikinti graičių piliečių paremti šias griežtas priemonės ir nepadės jiems išgyventi šiais sunkiais laikais. Priešingai. Na ir paskutinė pastaba. Jeigu, jeigu nuo gegužės, atsiprašau, nuo vasario 11 dienos pademonstravome ryštą priimti sprendimus ir juos įgyvendinti, jeigu tokį ryštą būtume pademonstravę, tai tuomet galbūt apskritai nebūtų, reik, nebūtų reikėję pasinaudoti šiuo mechanizmu. Graikijoje deficite buvo 6 procentai vasario mėnesį, tik 1 procentų daugiau negu numatyta mechanizme, o dabar jau iki dabar šis įsiskolimas šoktelėjo iki 13 ir daugiau procentų, kadangi Graikija nepadėmė laiku. Uh, like... Ačiū kolegos. Norėčiau trumpai pakomentuoti įvykusias diskusijas. Manau, jos atskleidė, kad parlamento nariai puikiai suvokia problemas ir visus susijusius aspektus. Ir kalba, pasisako, reiškia Graikijai paramą ir bando ieškoti kelių priekin. Kolegos, ačiū ir dabar eisiu atsivesti komisijos nario. Right. Um, I'm, I'm very pleased now to be able... Labai džiaugiuosi. Ir prašyčiau visų pirma tylos. Right, thank you very much. Dėkoju. Taigi, labai džiaugiuosi galėdama pasveikinti komisijos narį Barnie mūsų komitete. Turėjome su juo susitikti Strasbūro sesijos metu, bet kai kas dėl ugnikalnio negalėjo to padaryti. Su komisaru susitinkame pirmą kartą. Žinoma, jis ir anksčiau yra buvęs, kai susitikinėjome su nacionaliniais parlamentais, bet tai pirmas jo atvykimas į mūsų komitetą kaip tokį ir jis papasakos mums apie vidaus rinkos finansinės pusės reikalus. Džiaugiamės matydami jūs čia. Žinau, kad tai bus pirmasis iš daugelio kartų ir iškart suteikiu jums žodį. Ponios ir ponai, labas rytas visiems. Yra daug priežasčių, dėl ko labai džiaugiuosi su jumis vėl susitikdamas. Noriu padėkoti pirmininkiai už šiltą pristatymą. Ponės ir ponai, noriu pereiti iškart prie reikalo, prie savo įžangos, o paskui atsakysiu į klausimus. Nuo 2008 metų didžiųjų sukretimų buvo priimta daug sprendimų, daug darbo, pradėta, jis tebesitęsiasi, bet dviejų metų padėtis finansinėse rinkose vis išlieka laikraščių pirmosiose pusėse, krizė tebesitęsia, ji vis dar kelia susirūpinimo, apie tai kalba ir įmonių vadovai, ir politikai, ir piliečiai. Ir iš tikrųjų daug priežasčių rūpintis, nes dar daug praeis laiko, kol iš tos krizės išeisime. Aš esu asmeniškai įsitikinęs, kad e, išeiti iš krizės taip pat, kaip mes ją patekome, nepavyks. E, nei kai kalbame apie reglamentavimą, nei kai kalbame apie augimą, jo kokybę ar e, prigimti. Tas augimas turėtų būti geriau subalansuotas, teisingesnis, labiau tausojantis gamtą, aplinką. Taigi, atėjo pokyčio metas, e, žmonės turėtų prisiminti e, praeities pamokas ir veikti atitinkamai. E, o sprendimus reikia priimti būtent šiais metais. Šiais metais reikia pradėti tuos pokyčius pasiremiant krizės pamakomis. Sausio mėnesį sakiau jums, kad turime padirbėti, kurdami tinkamą racionalią priežiūros sistemą. Praeitie puikiai dirbome drauge ir tikiuosi, kad taip bus ir toliau. Teisėkuros programoje yra labai daug dalykų numatyta, na, o žiūrint į priekį nuo dabar iki e, kito pavasario, visų pirma turime įgyvendinti tai, ką įsipareigojo padaryti G20. -tukas. Ir taryba bei komisija turi padaryti viską, kad tuos įsipareigojimus įvykdytume atsiliepiant į G20 pareiškimus. Taigi keletas ateinančių mėnesių bus ypatingai svarbus mūsų finansų sistemai ir apskritai ES ūkiui. Ir e, šią prasme noriu uh, įvertinti krizės komiteto nuveiktą darbą, e, kuriam vadovauja ponas Klint ir ponė Beres. 2010-ieji turi būti būtent tie metai, kur turime pakloti ekonomikos atsigavimo pamatus. Nors e, yra tam tikrų e, pozityvių ženklų, bet turime būti atsargus Yra planuojama, kad ūkis pasaulyje auks apie 4 procentus, bet e, čia neturime nusiraminti. Aš noriu Jums e, papasakoti apie tai, ką taryba galvoja konkrečiai daryti, finansuojant e, vidutinės ir smulkės įmonės. Ir ar galime iš tikrųjų rizikuoti, kad pateksime į dar vieną nuosmukį mes matome, kad Europos, tai pasaulio ekonomikoje vis tik yra tam tikro disbalanso, kuris negerėja, o gilėja. Mes taip pat matėme, kad krizė daro didelį poveikį valstybių narių biudžetams, joms tenka dabar spręsti problemas, kurios susidarė dėl to, kad jos turėjo mesti didelės pinigų sumas išeimų iš krizės. E, ir dabar jos susiduria su dideliu nedarbu ir e, krizės šoku. Tenka susidurti su bankų finansų krizės pasiekmėmis ir turime mokėti už tai, kad buvo prarasta atsakomybė ir tam tikra e, etika buvo pažeista e, tarp rinkos dalyvių. Šitą turime atsiminti ilgą laiką. E, kelia e, susirūpinimą e, viešųjų finansų padėtis. Situacijoje mums reikia pagalvoti apie ilgalaikės pasiekmes, o tai reikalauja tam tikro solidarumo. Čia turiu galvoje, žinoma, vieną iš mūsų narių - Graikijos padėtį. Nesileisiu čia į smulkmenas, čia daugiau mano kolegos ir draugo Oli Reno kompetencijos rytis. Tačiau ir čia yra ko pasimokyti. Kalbant apie finansų rinkas ir konkrečiai apie reitingavimo agentūras, aš turiu akcentuoti atsakomybę ir skaidrumą kaip esminius e, tų reitingų agentūrų darbo bruožas. E, reitingavimo, reitingų agentūros gali daryti didelį poveikį ir todėl turi e, labai atsargiai žiūrėti į savo atsakomybę ir dirbti visiškai skaidriai. Mums reikia daugiau įvairovės ir konkurencijos reitingų agentūrų darbe. Reglamentavimo įgyvendinimas šioje srityje, kalbu apie naują reglamentą, prasidės nuo šių metų gruodžio mėnesio, ar to pakaks, nežinau, turėsime labai greitai įvertinti situaciją ir pažiūrėti, kaip tas reglamentas paveikė reitingų agentūrų darbą. Finansinėme sektoriuje šie metai bus metai, kai žmonės tikisi vėl pradėti dirbti pelningai. Bet svarbu, kad tai prisidėtų prie ūkio augimo. Ūkiui reikia finansavimo. Mums taip pat reikia užtikrinti, kad nebebūtų pernelyg didelės rizikos veiksmų, kaip kad praeitie mums reikia pakalbėti apie bankininkų premijas, įvesti naujas taisyklės čia. Taigi 2010-ieji turi būti ir Europos komisijai bus tie metai, kai mes turime įgyvendinti G20 įpareigojimus sukurti finansinio stabilumo e, tarybas. JAV taip pat dirba šitoje srityje, yra geri šansai, kad mums pavyks sutarti dėl reikalingų reformų. Pats e, kitą savaitę 4,5 dienos praleisiu JAV ir e, stengsiuosi užtikrinti, kad e, tarptautinis bendradarbiavimas padės sustiprinti mūsų reformas ir atsispirti bandymams jas užvilkinti ar sumenkinti nes tik tai dirbdami kartu galėsime išspręsti krizę apskritai, o ne vien gesinti atskirus gaisrus. E, aš manau, kad mūsų mokesčių mokėtojai mums netleis, jeigu mes šiais metais galimybę sustaroti su krize praleisime. Dabar e, dėl tų pasiūlymų, e, kuriuos kartu rengiame. Turime galimybę veikti, e, Lisabonos sutartis įsigaliojo, institucijos veikia aktyviai tiek Europos parlamentas, tiek komisija ir nepaisant to, ką sako kai kurie žmonės, ES šį savaitgalį vėl pademonstravo, kad gali rasti sprendimus, kuomet iškyla beprecedentinė krizė ir pademonstruoti savo solidarumą. E, bet mes turime pasakyti, kad turime iš krizės pasimokyti, neturime išnaudoti skirtumų tarp institucijų, valstybių narių ar partijų, nes šiaip ar taip mums tenka vieninga atsakomybė. Todėl aš tikiuosi, kad ateityje drauge dirbsime, spręsdami e, svarbės problemas. Visų pirma, finansinio sektoriaus e, priežiūros e, veiksmingą įgyvendinimą turime užtikrinti, turime drauge su jumis nuo 2011 metų priimti atitinkamas priemonės, kad ES turėtų tokią priežiūros sistemą, kuri nusipelnytų savo pavadinimo. Mes turime pradėti darbą su taryba, su Europos parlamento pranešėjais, ponu Margaliju, ponu Sančias Prisėdo ir kitais. Mes esame suformulavę įdomių idėjų, dėl jų jūs diskutuosite neužilgo. O kai kalbam apie balsavimą, aš tikrai tikiuosi, kad mūsų aukštos ambicijos uh, susilauks daromo įvertinimo. Taip, yra skirtumų tarp komisijos, tarybos, parlamento e, nuomonių skirtumų, bet yra ir galimybių suderinti jas. Ir būtent man tenka vaidmuo e, siekti tokio parlamento ir tarybos pozicijų suartinimu, bet kuriu atveju e, atvirumo ir lankstumo pagrindu to turėtume pasiekti. Turime žiūrėti į tai kaip į galimybę, kaip į pridėtinę mūsų darbo vertę. Mes esame pirmasis pasaulio regionas, kuris išsikelia savo um, tokio reglamentavimo ir priežiūros modelio sukūrimo uždavinį. Antras elementas yra užtikrinti, kad niekas iš rinkų veikėjų neišvengtų reglamentavimo ir priežiūros. Mums reikia sutarti, kaip e, reguliuosime ir reglamentuosime rizikos fondus. E, komisija yra pateikusi savo pasiūlymų, e, pasiekta nemažos pažangos. Sveikinu jūsų pranešėjo, pono Gozės, darbą šioje srityje. Mums tarp institucijų reikia sutarti kuo greičiau ir aš tikiuosi, kad tai įvyks dar iki vasaros atostogų. O kalbant apie trečiasias šalis, čia iš tikrųjų rimta problema. Norėčiau, kad e, Europa ir e, kiti žaidėjai tarptautinėje rinkoje veiktų tam pačiomis sąlygomis. Čia esu pasiruošęs uh, pateikti naujų pasiūlymų, čia mums reikia veiksmingos sistemos. O žvelgiant dar toliau, mums reikia tinkamai pradėti reglamentuoti išvestinius finansinius produktus. Ypač kai kalbame apie finansinių rinkų stabilumą, aš pasiūlysiu atitinkamus e, dokumentus dėl prekybos išvestiniais finansiniais produktais. E, mes e, matome, kad įvairiuose sektoriuose iškyla problemų susijusių su e, tuo, kaip veikia tokių produktų prekybos sistemos. Mums reikia galvoti taip pat apie tai, kaip reglamentuoti rinkose viešasias paskolas. Ir čia, ko gero, pirmoji išvada yra tokia, kad e, viešosios skolos rinka turėtų būti visiškai skaidri, kad mes galėtume tinkamai prižiūrėti, kad ji tinkamai veikia ir ištaisyti trūkumus. E, kalbant apie išvestinius finansinius e, produktus, dar iki vasaros mes tenksimės e, standartizuoti jų priekybą pasinaudojant tokių produktų registrų sistemą ir prekybos namų sistemą. Ir čia noriu padėkoti už pasiūlymus, kuriuos patiekė daugelis iš jūsų. E, per pereitų metų klausimus buvo išsakyta daug idėjų, mes tenksimės į juos atsižvelgti, ypač kai kalbama apie taisyklės, kurios būtų taikomas ne finansų įmonėms. E, tiek ir e, mano tarnybos, tiek ir jūs stengiatės išgirsti pramonės nuomonę ir mes norime iš anksto įvertinti busimųjų teisės aktų galimą poveikį. E, ir čia aišku, kad tų prekybos namų e, reglamentas neturėtų būti taikomas e, ne finansų kompanijoms. Mes turime išmokti valdyti riziką, kuri būtų susijusi su tokių produktų prekyba turime būti atsargus, kad finansinio sektoriaus e, žaidėjai nesugebėtų apeiti e, to e, reglamentavimo mechanizmo, kaip kad yra dabar JAV. Ketvirtoji sritis, kur mums reikia daugiau skaidrumo. Tai e, reikėtų pradėti tinkamai reguliuoti trumpalaikės e, prekybos operacijas. E, turime tam tikrą modelį, bet turėtume išvengti ateityje tų e, klaidų, e, kurias sukėlė e, taisyklių skirtumai. Taip pat turime apsispręsti dėl sankcijų už taisyklių nesilaikymą. Turime turėti Europos lygmens priežiūros sistemą, kuri turėtų pakankamai galių taikyti sankcijas tiems, kurie nesilaikys taisyklių tai bus e, vienas iš tikslų direktyvos, kurios projektą komisija pateiks dar šiais metais ir kurios tikslas bus e, užpildyti tas spragas, kurios kol kas egzistuoja e, daugiašalėse prekybos sistemose. Čia mintis yra pasiekti, kad finansinės rinkos, visos rinkos būtų uh, skaidresnės ir kad priežiūros institucijos e, galėtų veikti, jeigu iškiltų grėsmė stabilumui. Pažango šitoje srityje esame pasiekę ir e, iš ponios Swinburne aš lauksiu ir jos pasiūlymų. Dar viena sritis, kurioje turime padirbėti, tai padaryti bankus solidesniais, atsparesniais ir užkirsti kelią bereikalingai rizikai juose. Mums reikia kapitalo pakankamumo direktyvos numeris 3 projekto. E, žinoma, tai labai e, techniška tema, bet tam reikės e, tam tikrų išteklių turi būti sustiprintos taisyklės e, dėl padengimo vertybiniais popieriais. Ir tai būtina pasiekti, norint padaryti bankus solidesniais, tvirtesniais tarptautinėje rinkoje, kad jie galėtų atsispirti tarptautiniams konkurentams. Tai dar viena tema, apie kurią kalbėsiu su amerikiečiais, nes jie uh, E, yra susirūpinę dėl to, kaip mūsų priemonės e, sinchronizuosis su tuo, ką daro JAV. E, mes taip pat turėsime atitinkamai keisti bazelio taisyklės, atsižvelgiant į kapitalo pakankamumo trečiosios direktyvos galima poveikį. Ir šiame sektorėje mums reikės pasimokyti iš krizės, ta prasme, kaip e, E, apibrėšime taisyklės susijusias su rizikos valdymu. E, turėtume sukurti griežtesnės e, rizikos taisyklės. Tai taip pat atitinka G20 nuomonę apie bankų sektoriaus stiprinimą ir čia eina kalba apie vadinamąjį Bazelis 3 paketą. Ir čia savo ruoštų tai bus susiję su mano būsimais pasiūlymais dėl e, kapital pakankamumo ketvirtosios direktyvos. E, šį tekstą rengiu bendradarbiaudamas su jūsų kolega Karas. Taigi mes turime e, labai atidžiai pažiūrėti, kaip tinkamai koreguoti, kalibruoti tas priemonės laiko, perspektyvoje, nes kai kurios taisyklės gali turėti kumulacinį bendrą poveikį ir tada mes turime taip pat derinti tai, ką darome čia, su tuo, kas daroma JAV. Neketiname improvizuoti, neketiname skubėti, tai yra vienas iš dalykų, kurių pasimokėme siekdami geresnio reglamentavimą. Ir komisija, žinoma, įvertins makroekonominį poveikį bet kurių priemonių kurias jinai siūlis ir aš, aišku, lauksiu mm, e, atviros diskusijos ir su jumis. Dar viena prioritetinės rytis e, yra nustatyti tam tikrą mechanizmą, kuris leistų užkirsti kelią e, arba valdyti ateities krizės Europoje kad e, galėtume išvengti, jog mūsų piliečiai kiekvieną kartą turi atverti savo piniginės ir spręsti tas problemas. Visų pirma, e, tuos sunkumus turėtų spręsti akcininkai. Todėl valstybės narės turi turėti pakankamai priemonių perorganizuoti savo finansinės institucijas dar joms prieš tampant nemokiomis ir tokiu būdu užtikrinant finansinį stabilumą, uh, ir finansinės paslaugas vartotojams. Čia mums reikia atitinkamų e, priemonių, kurios leistų perduoti, perkelti kapitalą ar turtą, e, kad galima būtų išvengti kreditorių nuostolių. Mums reikia pradėti geriau reglamentuoti tarptautinių bankų veiklą. E, tai didžiulis darbas, todėl turime veikti žingsnis po žingsnio. Pereitais metais jau rengėme konsultacijas, e, buvome surengę ir konferenciją. Dėkoju poniai Ferrer už e, indėlį į šį darbą. Na, o spalio mėnesį mes paskelbsime komunikatą dėl krizių prevencijos, kaip jas numatyti, kaip su, su tomis krizėmis susidoroti. Na ir paskui praktikoje turėsime galvoti apie nacionalinius krizių įveikimo instrumentus. Turime žvelgti dar toliau, pažiūrėti, ar reikia tam tikros europinės institucijos, uh, ar reikėtų pradėti derinti bankroto įstatymus 27 valstybėse narėse. Ir tos priemonės turėtų remtis principu teršėjas moka. Tai reikš, kad tas, kas sukelia krizę, iš tikrųjų ir sumokės už tos krizės valdymą. Ir todėl aš pasisakau už krizių sprendimo fondo sukūrimą, Dar kitą mėnesį komisijos vardu paskelbsiu komunikatą šią temą. Mes žinome, kad nuo krizės visų pirma nukentėjo mažmeninkai ir investuotojai. Šia prasme dar daug ką reikia nuveikti ir aš atitinkamą direktyvą ketinu peržiūrėti dar per šią vasarą, kad galima būtų atlikinėti atitinkamą ex ante analizę ir kad būtų atitinkamos garantijos vartotojams. Nes finansų reglamentavimo e, tobulinimas visų pirma turi pasitarnauti vartotojų interesams. Taip pat e, norėčiau pasakyti penktąjį prioritetą. Bankai, draudimo bendrovės taip pat turėtų naudotis paskatų sistema, kur juos skatintų dirbti veiksmingai ir kad tai būtų atkurta prieš krizinė normali padėtis. Iš ties neramina tai, kad žmonės griebėsi na, senųjų e, metodų ir todėl reikėtų e, parengti pranešimą dėl to, kokie yra e, taikomi, kokios yra taikomos atlyginimo sistemos rinkoje. Aš jau esu e, ap, apsvarsęs keletą variantų pasiūlymo, kaip užtikrinti geresnį įmonių valdymą. Jau esu paskelbęs, kad visų šių priemonių tikslas bus užtikrinti geresnė stebėseną, geresnį rizikos valdymą ir užtikrinti, kad bendrovėse vadovybė dirbtų atsakingiau. Mm, taip pat norime, kad vadybininkai vadovai turėtų laiko ir visus reikalingus išteklius, kad viską galėtų tinkamai tvarkyti ir laiku. Norėčiau bendrai pakalbėti apie įmonių valdymą plačiau kitą progą taip pat apie socialinę verslo atsakomybę. Norėčiau padėkoti tuo tarpu jūsų dėmesį. Aš tikrai gerbiu jūsų komitetą e, bandau atsižvelgti į jūsų darbų tvarkaraštį, sudarinėdama savo darbų tvarkaraštį, bet noriu akcentuoti būtinybę kad mums reikia sparčiai žengti priekin. Krize nesibaigė. E, patvirtintas kelio gairių planas, tačiau reikia imtis konkrečių veiksmų, reikia patvirtinti sprendimus. Ir kai ne, dar mūsų laukia nemažai tokių sprendimų. Ir tik, tačiau tikriausiai niekas negalės kritikuoti komisijos dėl mūsų siekių įgyvendinti visus lūkesčius siejamus su didžiojo dvidešimtuko patvirtintais sprendimais. Ir mes norime dirbti su parlamentu ir užtikrinti, kad tie sprendimai būtų gyvendinti laiku. Taigi, esu nusteikęs dirbti tokią dvasę ir gerbiami parlamento nariai, tikiuosi sėkmingai su jumis bendarbiauti šiomis savaitėmis ir mėnesiais. Ačiū. Uh. Thank you, Commissioner. I, I, uh... Ačiū. Gerbiamas komisijos nary, iš ties jūs pristatėte įspūdingą darbų programą, kurią esate pasirengęs įvykdyti. Mes esame kartu su jumis 14 narių, dabar jau 15 narių nuo, noriu užduoti klausimus, 16 jau. Aš pati norėčiau paprašyti štai ko. Uh, jūs užsiminėte taip prieštaringai vertinama alternatyvių investicijų direktyva. Taip pat minėjote rizikos fondus. Puikiai žinome, kad būtent tai e, dabar yra žiniasklaidos dėmesio centre. Tačiau daugelis narių nėra e, visiškai patenkinti tuo dokumentu, nes jie, tai tais dokumentais, nes jie apima daug daugiau. Manau, reikėtų ieškoti kompromisų, svarstant šį dokumentų paketą ir svarstant tą dokumentą galbūt reikėtų atsižvelgti į tai, ar koks bus jo poveikis įvairiems fondams, pensijų fondams, pavyzdžiui. Ir ar iš tikrųjų tas poveikis bus visiškai nekaltas atsižvelgiant į finansų krizę. Dabar sutiksiu žodį ponui Margajo. Nežinau, jis nori užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir išeiti į kitą susitikimą. Prašau. Gracias, komisario. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė komisarė. Na, jūs esate vienas iš pirmųjų tokio aukšto rango asmenų, kuris atvyko į parlamentą po to, kai susiklosto štai tokia padėtis Graikijoje. Šiandieną kalbėsime ne vien tik apie Graikiją, tačiau Graikijos pavyzdys, kaip nekarta buvo minėta, parodė, kad Graikija yra svarbi eurozonai. Eurozona pasitvirtino ramiais, saugiais laikais. Na, o dabar atsidūrime audroje ir panašiai kaip ir laivas parodo savo vertę tik tais audros metu. Na, centrinio banko pirmininkas e, pirmiausia minėjo, kad nereikėtų pasitelkti TVF, nes tai reikštų, kad atsakomybė iš eurozonos būtų perkelta į ant trečios šios organizacijos pečių Pat, buvo pasakyta, kad eurozonos šalis turėtų elgtis iš vien, pavyzdžiui, būtų nustatyti, nustatytos žemesnės palūkanų normos ir tai paskatintų ekonomikos augimą Graikijai bei leistų sumažinti įsiskolinimą. Na, tai nebuvo padaryta. Po to Europos centrinis bankas nurodė, kad čia reikėtų uh, vadovautis kaltininkas moka principu. Na ir dėl to susiklosti ši situacija, kokia yra dabar. Pritariu minčiai sukurti atitinkamą fondą, kuris leistų spręsti finansų sektoriaus problemas. Na, o kai dėl Graikijos, na, tai tikrai uh, Graikija klastoja statistinius duomenis E, auditas taip pat e, buvo, audito rezultatai būdavo gražinami. Taigi, galbūt e, jūs padėtumėte mums ateityje išvengti štai tokios situacijos, susiklošusios dėl netinkamo valstybės narės elgesio. Na taip, Graikijos vyriausybė bendradarbiavo su tam tikrais bankais ir tarsi tai buvo samokslas irgi takojas krizę. Galbūt reikėtų europinės priežiūros, kuri ateityje užkirstų kelią štai tokiems neteisėtams sustarimams tarp valstybių narių vyriausybių ir bankų. Trečias dalykas. Na, padėti graikai nutarėme ne vien dėl humaniškų pas, paskatų, bet ir dėl bankų įtakos. Taigi norėčiau paklausti, ponė komisarė, ar nederėtų ateityje už, uždrausti tam tikrus finansinius produktus, kurie be kitako įtakojo krizę Graikijoje noriu patikinti, kad parlamentas padarys viską tam, kad būtų sugriežtinta bankų sektoriaus priežiūra. Na, aišku, atsakomybė tenka visų pirma tarybai, tačiau mes dėsime visas pastangas ir galite tuo pasikliauti. Na, ir nebijoju, kad jūs atsakysite į mano klausimus. Dėkui išklausėme trumpą įžanginę vicepirmininko kalbą. Prašau visų, jeigu visi kalbės po 3,5 minutės, neišgirsime atsakymų. Kolegos, pasistengkite neviršyti vienos minutės savo pasisakymuose. Žompaulis. May... Aš perskaitysiu pavardžių sąrašą. Vertman Call, Beres, Jury, Lambert, Clint, Swinburne, McCarthy, Podimati, Oconee, Hockmark, Ford, Dominici, Clute, Bullman, and I'm sure there's somebody I've missed. Atrodo, dar kažkas, ko nepaminėjau, ponas Kamfen. Ir dabar tikrai sąrašas jau yra baigtinis. Prašau, Žanas Polis. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, mes tikrai džiaugiamės matydami jūs čia. Ir tikrai džiugu išklausyti jūsų tvirtą, išgirsti apie jūsų tvirtą nusiteikimą, taip pat apie pasirižimą įvesti tvarką finansuose. Jūs e, jau taip ir dirbate ir jūsų tarnybos siekia konkrečių rezultatų. Noriu išsakyti keletą pastebėjimų alternatyvių investicijų fondų e, vadybininkų direktyva apima kai ką daugiau ir dabar šis dokumentas varsamas ir parlamente. Ir jūs tikriausiai įsitikinote iš diskusijų su e, šešėliniais pranešėjais, iš diskusijų politinėse frakcijose, kad mes žengsime tą žingsnį tik tuomet, kuomet būsime tam pasirengę. Tačiau ir tam, kad sprendimas tuo klausimu būtų priimtas reikės didelės daugumos ir atrodo, kad diskusijos su taryba e, na, atskleidžia, kokia yra reikalų padėtis. Noriu pasakyti keletą žodžių apie kredito, kreditų reitingavimo agentūras. Aš rengiau pranešimą praėjusios kadencijos parlamente tuo klausimu. Noriu paklausti, ar ruošite atitinkamus dokumentus, pavyzdžiui, reikalingi dokumentai dėl pereinamojo laiko tarpio liečiantis kreditų reitingavimo agentūras. Taip pat reikalingas dokumentas dėl kredito, kreditų reitingavimo agentūrų priežiūros. Taip pat reikėtų numatyti, kaip Europos parlamentas dalyvaus šiame procese ir kur bus jo balsas išgirstas, nes mes buvome pirmieji pas, pa, pasiūlę priimti teisės aktą šiuo klausimu. Ir jums leidus norėčiau pasakyti štai ką. Darbas šio, šiais klausimais vyksta jau kurį laiką. Apie kreditų, dėl kreditų reitingavimo agentūrų mes ne visada, mus ne visada tenkino atsakymai, kuriuos išgirdavome. Mes norėjome Europos masto kreditų reitingavimo agentūros. Čia sudėtingas klausimas, aišku, jį reikia detaliai nagrinėti, bet nemanau, kad na, yra neįveikiamų kliučių. Ir kreditų reitingavimo agentūros, ne, agentūros negali būti paskutinis teismas vienintelė institucija, kurios nuomonė viskas sprendžia. Mums reikia kitokios politikos. Ačiū, leidau kolegai kalbėti, nes jis atsisakė savo pasisakymo laiko paskutinėse debatuose. Pane Vortman Kul. Ačiū. Aš taip pat norėčiau išsakyti paramą komisijos nariui Barnyje, pasidžiaugti jo išdėstytų požiūrių Ir kalbant apie, sritį, apie tą sritį, kurios, kurioje jis pageidauja griežtesnių įstatymų Europos lygmenių. Minėjote, kad dirbate su didžiuoju dvidešimtuku ir rengiama globalinė vizija ir strategija ir paskui ji bus įgyvendinama Europoje. Iš tikrųjų, taip ir reikia daryti, nes tik tokiu būdu rasime tikruosius sprendimus. Turiu porą klausimų. Tis, jūs pagristai siekėte griežtesnių teisės aktų numatančių griežtesnių bankininkystės veiklą reglamentuojančių aktų. Tačiau čia reikia įvairiausių skirtingų sričių įstatymų. Ir jūs taip pat kalbėjote apie ekonomikos atsigavimą. O bankai turi vaidinti svarbiausią vaidmenį, ypač kalbant apie lėšų skolinimą mažoms įmonėms. Bankai turi nedelsiant įgyvendinti tas funkcijas. Ar mes turėsime galimybę vertinti tuos pasiūlymus, kuriuos teiksite šioje srityje, nes visos tos didžiulės dėlionės dalis bus svarbios. Toliau dėl alternatyvių investicinių fondų vadybininkų direktyvos ir trečiųjų valstybių. Iš tikrųjų, tai yra didelė problema. Jūs kalbėjote apie tai, kaip didysis dešimtukas turėtų dalyvauti šiame darbe. Man susidaro įspūdis, kad parlamentas nori nueiti šiek tiek toliau nei siūloma. Noriu paklausti apie Lagard ir Hobler, apie E, straipsnį pasirožiusi Wall Street Journal ir, pristat, ir apie tai, kokie ten pristatyti žingsniai ir vizija. Ir taip pat norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie investicijas, privačius fondus. Pirmininkė, tikrai turite kalbėti trumpiau, nes kitaip vėliausiai pasisakysiantis kolegos neturės galimybės kalbėti. Pone Pirvonšberiš, ačiū pirmininkė. Ačiū komisarė. Iš tikrųjų reikėtų ne tik kritikuoti, bet pripažinti, kad e, na, mes, pavyzdžiui, siekiame e, išlaikyti didžiojo dvidešimtuko darbo dvasę. Ir manau, kad šiame kontekste mes turime persitvarkyti ir nes manau, kad mūsų darbas kai kuriais aspektai nėra tarp vyriausybinio pobūdžio. Reikėtų pripažinti tai, kas pasiekta. Tačiau ne, ne, mūsų darbas nebūtinai visur matomas. Kalbėdamas apie Graikiją, jūs sakėte, kad galima rasti sprendimus ir kad e, Europa turi rodyti solidarumą. Puiku, galbūt tai nėra jūsų nuomonė, tačiau jūs negalite būti patenkintas viskuo, kas įvyko per savaitgalį ir negalima daryti prieldos, kad Europa sėkmingai sprendžia krizę. Neturiu galimybės, neturiu laiko aptarti visko, todėl sutelksiu dėmesį keletą dalykų nenoriu mm, mm polemizuoti su, dele, su kolega Jean-Paul Gozes. Jis rengė pranešimą dėl kreditų reitigavimo agentūrų. Manau, čia dar reikia padirbėti ir, ir išsiaiškinti, ar iš tikrųjų tie rengiami teisės aktai apima viską, ar tik tai kai, kurias, kai kuriuos aspektus. Uh, Noriu užduoti klausimą dėl kre, kreditų reitingavimo agentūros Standard Poor's. Ar už ką jie atsakingi? Ar jie atsakingi iš viso? Jeigu pabandysime suvokti, kas sukėlė šią krizę, tai tikriausiai tai buvo e, visiškai netinkamas elgesys, ne, nepažabotas elgesys, taip pat netinkamas reglamentavimas bankai pagrasino finansinės priežiūros institucijoms, kad pasitrauks iš, kad iškels savo padalinius iš šalies, jeigu bus keliami tokie ir tokie reikalavimai. Ir dabar staiga stebima, kaip įvairiausi veikėjai, įvairiausių interesų grupių atstovai, taip pat didžiųjų investuotojų grupės kalba visai kitaip. Kaip užtikrinti kad išvengtume tokių situacijų. Kaip užtikrinti, kad Bazelio komitete būtų išgirstas bankinių institucijų priežiūros, e, bank, bankų priežiūros institucijų balsas. Mums reikia patyrusių ekspertų, kurie kalbėtųsi su tais, kurie yra kitoje e, stalo, sėdi kitoje stalo pusėje, kurie atstovauja didžiosius bankus ir lobistų grupės. Ir dar vienas svarbus dalykas - bankų stabilumas, aišku, svarbu, bet taip pat bankų naudingumas, kaip jiems pavyksta finansuoti ekonomiką. Um, Kolegos, man visiškai aišku, kad jūs norite pasisakyti, o ne užduoti klausimus ir išgirsti atsakymus. Uh, Ir na, leisiu visiems pasisakyti ir komisaras tiesiog išklausys, jeigu nebus laiko atsakymams, tuomet turėsime prašyti atsakymų raštu, nes tikrai dvi su pusę minutės uždavinėti klausimą yra per ilgai. Pone Diuri. Dėkuoju, dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš Esu iš šalies, kuri artimas metu perims pirmininkavimą, esu iš Vengrijos ir man labai įdomu sužinoti, kokia užduotis teks mums. Na, kalbam apie, yra G20, yra, yra aukštos rizikos fondų veiklą reglamentuojančios direktyvos. Taigi, Mes kol kas nesame matę komisijos pasiūlymo dėl e, šių dalykų. Kokią esate numatę e, tvarkaraštį tam, kad ES galėtų pasirengti G20 didžiam 20-ukui, nes jeigu tai nebus padaryta, tai tai kels rimtų problemų bankams, įmonėms, smulkiam ir vidiniam verslui. Ir, pavyzdžiui, smulkus ir vidinis verslas negalės skolintis iš Europos bankų. JAV nevykdė Bazelio 2 nuostatų, taigi kaip galima išvengti konkurencingumo iškraipimo. Žinau, kad e, dabar atliekami poveikio tyrimai, tačiau mes, e, manau, turime daryti skirtumą tarp vakarų Europos, vidurio Europos, rytų Europos ir e, atitinkamų tendencijų. Dėkuoju, Filipai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Su šiaip tiesą sakant, man norėtųsi išgirti komisaro atsakymus. Pone Barnie, labai trumpai. Nesu nusiteikęs taip optimistiškai dėl graik, padėties Graikijoje kaip jūs, nes per pastarosius penkeris mėnesius Europos lyderiai nepademonstravo lyderystės dvasios ir todėl krize paštrėjo. Mano klausimas, tiesą sakant, susijęs ne su Graikija, o su praktika ir tomis priemonėmis kuriomis bus leista ir uždrausta naudotis bankams. Vakar jau apie tai buvo diskutuota, taigi norėčiau sužinoti jūsų asmeninę nuomonę dėl štaiko. Pavyzdžiui, ar negalima būtų atskirti, atsėti uh, E, bankų veiklos. Tarkim, priklausomai nuo bankų veiklos galima būtų atsijėti e, normalių bankų kapitalo nuo investicinių bankų kapitalo. Dėkos. Na, komisaras bandys atsakyti kai kurios iškeltus klausimus, taigi prašau. Atsiprašau, kad galbūt dabar užbėgdamas už, už akių, užbėgu kla, už, atsakau už klausimus, nors aišku noriu išklausyti visų klausimų. Pirmiausia, dėl taikymas ryties, jūsų klausimo, ponė pirmininkė. Na, MIFID direktyvos taikymas rytis yra nepaprastai plati ir svarbu kad taikymo sritis būtų nustatyta subalansuotai, nes ši direktyva liečia daugybę institucijų ir todėl raginčiau pakeitimus suformuoluoti taip konkrečiai, kad galima būtų išlikti kiek įmanoma arčiau tikrovės. Na, birželio Liepos mėnesį pateiksiu konkrečių pasiūlymų dėl išvesnių finansinių priemonių ir, manau, ir minėjau, kad reikia daryti skirtumą tarp grinai finansinių institucijų, o, o taip pat ir dėl iš dalies pramoninių institucijų, kurios naudojasi šiomis išvesinėmis finansinėmis priemonėmis. Taigi tiesiog reikia pasižiūrėti, su kokiais operatoriais mes susidurime. Ponės Garsijo, ar galo paaiškino, kodėl jam teko išvykti ir jis kalbėjo apie Graikijos krizę. Uh, Na, na, nemanau, kad aš jau kalbėjau taip optimistiškai. Na, Vanas Moni mm, sakė, kad nesu nei optimistas, nei pesimistas, esu tiesiog ryštingai nusiteikęs. Taigi, aš džiaugiuosi tuo, kad į Graikijos krizę žvelgta pragmatiškai, sprendimą reikia rasti. Na, ne, sugrįšiu prie to, ką darė kolegė Oliverin, jis tiesiog atliko savo vaidmenį, kaip kad darome ir mes dabar. Aš kaip vidaus rinkos komisaras ypatingą dėmesį skirsiu dviems rytims. Tai pirmiausia, skirsiu daug dėmesio ypatingams, skirtingoms bankų sektoriaus produktams, pavyzdžiui, išvisinėms finansinėms priemonėms ir pasižiūrėsiu, kas ką daro. Ir tai, kas buvo padaryta, mane dar labiau įtikino, kad reikia reglamentuoti išvisinius finansinius produktus ir nustatyti atitinkamas taisyklės. Vasarą pateiksiu atitinkamą pasiūlymą, kuris bus lygiai gretus JAV pasiūlymams ir kurie galbūt yra šiek tiek platesnio pobūdžio negu mūsiški. Kitą savaitę informuosiu Jūs apie pažangą. O tai tiek dėl Graikijos krizės, o iš kitos pusės turime reitingo agentūras, apie tai kalbėjo keletas iš jūsų, šių agentūrų įtaka yra labai didelė ir jos gali užsipulti įmonės, produktus ir netgi vyriausybės ir valstybės. Todėl aš apeliuoju iš šių agentūrų atsakomybės jausmą. Nuo šių metų birželio 7 dienos agentūros turi teikti prašymus registracijai ir tuomet pasižiūrėsime, ar pateiktų pasiūlymų pakanka, o po to operacinių požiūrių viskas bus įgyvendinta gruodžio mėnesį. Aš manau, kad reikia žengti dar toliau, ypač galvojant apie šių agentūrų įtaką finansiniai sistemai ir ekonomikai. Ir tą įtaką reikia tinkamai prižiūrėti ir riboti. Na, o kai kalbame apie konkurencingumo uh, galimybę šiame sektorė, tai tenka pripažinti, kad yra trys pagrindinės agentūros ir iš to išplaukia įvairias grėsmės. Na, e, kaip jau minėjau, bus pasiūlymų, pirmasis jau bus įgyvendintas gruodžio mėnesį na, ir artimiausiamis dienomis e, susitelksiu į Europinės reitingavimo agentūros e, steigimą, ar tiesiog reikės pagalvoti apie jos sąrangą, įgaliojimus, pobūdį ir e, taip pat e, kokias užduotis jai teks, ar, pavyzdžiui, be kita ko įvertins e, grėsmės valstybei. Svarbiausia, kad šios agentūros veikla būtų objektyvi. Štai tai esu numatęs, bet beje iš krizės galima pasimokyti daug ko. Be kita ko, pavyzdžiui, Uh, kaip uh, reguliuoti rinkas, ekonomiką. Ir jeigu norime elgtis teisingai, turime viską tinkamai suprasti, o tam reikia patikimų uh, statistinių duomenų. Būtent štai to galime pasimokyti iš dabartinės situacijos. Pirmininkė nutraukė komisarą. Labai trumpai pabandysiu atsakyti į dar vieną iškeltą klausimą. Na, sutinku dėl kolegės siūlyto visapusiško požiūrio, todėl apsilankysiu JAV, Kinijoje ir kitose pasaulio regionuose ir, apie, ir kalbėsiu apie šios dalykus. Na, kai dėl to e, trigubo bankų sektoriaus kalibravimo e, tai jis yra labai svarbus. Na taip, ekonomika ES finansuoja bankai, be kita ko smulkaus ir vidutinio verslo veiklą ir todėl čia turime būti labai atsargus ir atidus. Mes atliksime poveikio vertinimą, bandant nustatyti, koks yra poreikis ateityje reglamentuoti bankų sektorių ir tas poveikio vertinimas yra labai geras tam, kad neįtakotume bankų skolinimus elgesio. Aišku, didžiam dvidešimtukui taip pat tenka svarbus vaidmuo, reikia gerinti reguliavimą pasauliniu lygiu. Na, geresnės, tinkamesnės viešosios priemonės, tai taip pat svarbus klausimas, Tačiau ši krizė parodė, kad mums reikalingos priemonės finansinėms ir ekonominėms krizėms spręsti. Taigi aš ketinu pasiūlyti atitinkamą priemonių paketą. Taip, reitingamo agentūro atsakomybės klausimas. Na, taip, bandysime e, atlikti finansinį e, bendrai finansinės ir ekonominės padėties topografiją, o po to žiūrėsime konkrečios valstybės narės pavyzdį. Mane tiesiog priblaškė tai, kaip greitai uh, e, pašlyjo padėtis Graikijoje, kaip jis staigiai suprastėjo. Aš manau, kad apskritai visą šalį, vieną šalį reikia matyti kontekste. Ir Graikija nėra tiesiog viena šalis, ji yra eurozonos narė. Pirminkė nutraukė uh, komisarą ir at, uh, laikrodis šiek tiek atsilieka, turime pusvalandį ir vis dar mano sąraše virš dešimt narių, kurie nori pasisakyti. Suteiksiu žodį jums visiems, tačiau nutrauksiu po vienos minutės, taigi prašau apsiriboti vienu klausimu. Uh, tikrai nutrauksiu jūs. Wolfai, tikrai tave tai taip pat liečia žodis tau. Dėkui. Pone komisarė, jūs kalbėjote apie fondą, kurį ketinate tai įsteigti. Ir šio fondo tikslas būtų atlikti žalos prevenciją atsityje. Man nelabai aišku, kaip lėš, šis fondas surinks tiek lėšų, kiek reikės reikėtų krizai, potencialiai krizai įveikti. Jūs taip pat e, ketinate užkelti atitinkamą naštą toms finansinėms institucijams, kurios su krize visai nesusijusios, pavyzdžiui, su e, regionimis ar vietos lygio taupomosiamis kasomis. Na, aš bijau, kad tai gali iškreipyti konkurencingumą. Na, o mano manimo, taip pat e, reikalavimas teikti informaciją, kuris taikomas, aukštos rizikos fondams, man atrodo, tas reikalavimas yra pernelik plataus masto. Mario Monti rengė pranešimą skirtą e, vidaus rinkai ir tame pranešime bus kalbama, kaip stiprinti vidaus rinką, taigi ką, ko tikitės iš šio pranešimo. Dėkoju. Tvarka, tinkamai susidarojate su laiku, dabar kei. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, ponė komisarė, dėl jūsų pasiryžimo uh, siekti geresnio finansinių sektoriaus reglamentavimo. Tačiau per pereinamai laikotarpį, kai keisis aukšto lygio vadovybė, aš norėčiau jūsų paprašyti, kad jūs koordinuotai pažiūrėtumėte į visų pasiūlymų galimą poveikį ir ypatingai į finansavimą realiai ekonomikai. Aš e, noriu pabrėžti, kaip svarbu koordinuoti veiksmus išvestinių e, e, produktų reglamentavimo srityje, konkrečiai, kad tarpuskaitos įskaitų sistemos naudojimas neišstumtų iš rinkos nedidelių įmonių. Thank you very much. Um, somebody's stolen the list. Um, and now it's Arlene. Um, two questions and a quick comment. Turiu uh, du klausimus ir vieną pastabėlį. Turint galvoj, kad daugiau kalbama apie skaidrumą, ar komisijai kelia susirūpinimą vadinamieji ta, tamsus prūdai ar ketinate imtis kokios nors veiksmus dabar dėl Goldman Sachs, ar ketina komisija čia imtis kokiu nors veiksmų dėl Goldman Sachs krizės ir santykiuose su JAV, ar ketinate e, raginti JAV paspartinti procesą dėl kapitalo, kapitalo pakankamumo reikalavimų trečios direktyvas. ir ką ketinate veikti dėl bankų kapitalizavimo e, draugė su JAV. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τηλεγραφικά, ε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ καταρχήν. Dėkoju. Dėkoju, ponė komisarė, už jūsų žanginės pastabas bei atsakymus. Dėl skolų nurašymo. Na taip, kai konkrečiai kalbame apie Graikiją, tai yra aišku, kad e, ne, nemokumo draudimas ar nesugebėjimo apmokėti savo skolas e, draudimas suvaidino svarbu vaidmenį krizėje. Gal nebuvo krizės priežastis, tačiau ją pagilino. Galbūt reikėtų atlikti tyrimą, bandant ištirti, tokių draudimo institucijų vaidmenį. Taigi norėčiau paklausti, ko galima pasimokyti, galvant apie jūsų vaidmenį Graikijos krizės akivaizdoje. Dėl to, ką sakėte apie reitingų agentūras, tai visiškai sutinku su jumis, ponė komisarė. Ne, gal ir tikrai neblogai būtų sukurti Europinę reitingavimo agentūrą, bet juk čia kalbame ne vien tik apie skaidrumą, bet ir apie demokratiją ir turite savęs paklausti ir šio klausimą. Sofija. Dėkuoju, pirmininkė. Kolegos, kaip ir jūs, manau, kad mums reikia e, solidesnė bankininkystės sektoriaus e, turime atsikratyti penelik didelės rizikos, ieškoti geresnio valdymo ir priežiūros. Komisarė, norėčiau e, praginti jūs, kai kalbama apie tuos e, e, nuodingus apie blogasias paskolas ar nuodingasias paskolas. E, pamastyti apie tai, kaip galėtume jų atsikratyti, ką čia galėtume nuveikti. Na ir kalbant apie vidutinės ir smulkės įmonės, kuriams atėjo sunkus laikai, e, norint e, pasiskolinti, nors Prancūzijos bankai ir demonstruoja rekordinius pelnus. Ką galėtume padaryti, palengvindami gyvenimą e, vidutinėms ir smulkioms įmonėms? Gunnar Hockmar, e, dėkoju. Kai kalbame apie investicijas, e, tai jų mums tikrai reikia ir vargu, ar galima finansinį sektorių vadinti teršėjų. Uh, Ir vilgo, ar galime sakyti, kad bankininkystės sektoriuje nebuvo pakankamai kapitalo. Šiandien Financial Times Bazelio komiteto pirmininkas ponas Valink sako, kad naujųjų reikalavimų poveikis galėtų nulemti augimo mažėjimą vienu procentu, kiti sako, kad truputį daugiau. Taigi, galima sakyti, kad Europa dar didesnį poveikį pajustų. Tad ką jūs, ponė komisarė, darysite, atlikdamas poveikio įvertinimą, kaip naujasios finansų rinkų taisyklės paveiks mūsų ūkį? Viki. Aš noriu paklausti apie veiksmus, e, kurių imtasi kovojant su specifiniais e, šios e, krizės su specifinėmis šaknimis. Visų pirma, e, tai susiję su e, blogomis paskolomis ir e, nors Bazelio komiteto atstovai pasakė, kad naujasias taisyklės turėtų įsigalioti nuo kitų metų pradžios, bet yra tokių, kurie norėtų atidėti iki 13-14 metų. metų kol kas nėra poveikio ir vertinimų, bet ar jūs sutiktumėte, kad visiškai nepriimtina e, e, laukti 4-5 metus po Lehman Brothers e, krizės, kad galima būtų imtis veiksmų kitai kriziai užkirsti kelią. Ponas Domenyčiai. Komisarė, noriu palinkėti Jums visokiojopos kloties. Jūs kalbėjote apie išvestinių finansinių priemonių direktyvą ir kad jis galbūt bus tvirtinama prieš vasarą. Ar ten bus kalbama apie e, kredito rinkų apsikeitimą sandoriais? Ir ar rengiamasi uždraukti, už, atsiprašau, uždrausti tokius, grinai tokio pobūdžio sandorius, taip bandant sumažinti įsiskolinimą? ar, ar vengti skolų dengimo tokiais būdais. Klut. Vėliau Jorgan Klut. Ja, danke schön und äh, auch in meiner Fraktion alles äh, Gute nochmal für. Ačiū, noriu Jums padėkoti savo frakcijos vardu ir palinkėti sėkmės Jums Jūsų darbe. Turėčiau trumpą klausimą dėl reitingam agentūrų. Na, Jūs. Äh, Na taip, Graikijos, o taip pat ir Ispanijos ir Portugalijos vaidmenį jos suvaidino tikrai nešlovingą vaidmenį. Taigi norėčiau paklausti, ar tikrai prasminga šitaip elgtis su valstybėmis, kai jos yra prilyginamos įmonėms. Tačiau mano manimu valstybės negalima prilyginti įmonėms. Valstybės užduotis funkcijos yra kitokios nei įmonės. Todėl manau, kad apskritai reikėtų atsisakyti valstybių reitingavimo. Ačiū. Thank you, Ude. Ačiū, Ude. Herr Kommissar. Pone komisarė. E, noriu palinkėti jūsų darbo geros kloties, noriu pasidžiaugti jūsų ryštų. Ir dabar turiu du klausimus, pone Dominičiai kalbėjo apie CDS. Apsiskreitimą, tai yra apsikeitimą kreditiniais įsiskolinimais. Ir. Na, Europos e, nacionalinės priešaros institutas dvėjoja, atlikti priežiūrą šios rytie, taigi reikėtų Europinės priežiūros. Antras klausimas. Vakar įvyko labai įdomus e, klausimas dėl kolegos Kalas pranešimo. Na ir paaiškėjo, kad jeigu bazė ir numatytos nuostatos, tai tai nereikšia, kad jos yra tinkamos smulkiam ir diniam verslui. Nes uh, jiems smulkiam ir vidiniam verslui sunku gauti kreditų. Taigi galbūt e, komisija e, su parlamento parama galbūt pasieks naujų sustarimų tam, kad šie sustarimai labiau pasitarnautų ekonomikos reikmėms, nes dabartinio sustarimo nuostatos atrodo yra nepakankamos. Paskal Gantar. Labadiena, ponė Barnyje netrukus lankysitėse jungtinėse valstijose. Noriu, norėčiau sužinoti, ką, apie ką rengėtės kalbėti su savo pašnekovais Amerikoje, apie tai, kad reikia kažkokios tarpuskaitos įstaigos eurozonoje ir ar palaikysite e, saveikumo idėją, ar jūs pareikšite, ar pranešite, kad palaikysite tokios institucijos Europoje idėją, tokios įstaigos Europoje idėją, kuri galėtų kontroliuoti um, operacijas, sandorius um, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis Europoje. Pirmininkė, kai kurie klausimai sutampa, dubliuojasi. Aš norėčiau dar pridurti štai ką. Komisarė savo įžanginėje kalboje Jūs kalbėjote apie stebėseną, apie daugybę kitų dalykų, kuriais e, žmonės tikisi atsakymų iš komisijos. O aiškinantis, kas sukėlė krizę, tai tikriausiai prieisime išvados, kad tai buvo daugybės veiksnių sąveika, nors svarbiausi veikiai tikriausiai buvo bankai. Ir tam, kad pademonstruotumėme, jog imėmės veiksmų griežtindami kapitalo reikalavimus, Mm, turime čia imtis veiksmų ir užtikrinti, kad tai būtų svarbiausia mūsų priemonė. Apgailestauju, kad jums tenka atsakyti tokią daugybę klausimų vienu metu, bet visas likęs laikas skiriamas jums, prašau. Je prendrai le temps, Madame, de revenir, même si je ne peux pas répondre, Madame la Présidente, à toutes les questions dans le détail. Puisque... Aptarsiu tuos klausimus. Uh, neturėsiu galimybės įsigilinti į kai kuriuos, nes turiu grįžti į e, komisarų kolegiją. Šiandien popiet yra tikrai svarbus posėdis. Pone Ziūri, jūs kalbėjote apie mm, kapitalo reikalavimų direktyvos e, poveikį ir susijusius aspektus iki 2010 pabaigos arba 2011 turi būti priimta ketvirtoji kapitalo reikalavimų direktyva. Konsultacijos dėl jos jau pradėtos ir aš tikrai noriu kad konsultacijose būtų kalbama apie aktualius dalykus. Šį rytą įvyko viešasis klausimas dėl kitų susijusių klausimų ir apie tai, ir, ir ten buvo kalbama apie panašius klausimus, kurie svarbus ir svarstant kapitalo reikalavimų direktyvą. Iš tikrųjų, dialogas su JAF yra labai svarbus. Mes, jis turi būti grindžiamas pasitikėjimu, tačiau reiktų jį vertinti realistiškai, be naivumo. reikia koordinuoti darbų tvarkaraštį, svarstant e, kapitalo reikalavimų direktyvą ir didžiojo dvidešimtuko darbą. Kalbėsime apie tai su kolegomis Amerikoje. Ir būtent todėl aš taip laukiu apsilankimo Junktinėse valstijose ir kitose pasaulio regionuose, nors 80 procentų visų mūsų sandorių vyksta, Europos sandorių vyksta su JAV bet negalime pamiršti tokių svarbių regionų kaip Azija. Pone Lambertai, kalbėjote apie bankų veiklos atskirimą, lyginote situaciją čia ir Junktinėse valstijose. Na, bankai čia ir Junktinėse valstijose veikia skirtingai. Ir komisijos požiūris na, ne, nepalaiko veiklos atskirimo uh, Veikiau mes pasisakome už bendrą bankų veiklos priežiūrą. Ponas Lambertas išėjo, bet vis dėlto norėčiau pakalbėti apie dvigubą priežiūrą, vidau, priežiūros, priežiūrą viduje. Tai yra, kalbu apie įmonių valdymą iš esmės čia. Ir išorės institucijų vykdoma priežiūra nacionalinių institucijų arba Europos masto institucijų. Taigi bankų sektorius turėtų būti prižiūrimas dviem ligmenimis. Europoje 27 valstybėse narėse daugybės, daugybė bankų yra bankai, kurių savininkai yra kažkur užsienyje. Tai yra užsienio bankai veikiantis valstybėse narėse. Ir todėl tai reiškia tam tikrą pasikartojančią riziką. Kalbėjote taip pat apie ekspertus, apie galimybę jiems vaidinti savo vaidmenį. Net Dabar nežinau, kokia biudžeto eilutė numatyta tam, bet noriu Jūs informuoti, kad komisija e, remiasi savo turimais ekspertais, taip pat tai pasitelkė nepriklausomų ekspertų pagalbą ir mūsų bendradarbiai dirba autonomiškai, bandydami sutelkti, pasitelkti visų profesionalų žinias. Aš neseniai lankiausi Londone ir ten mūsų paprašė pas, pateikti AISB. Lankiausi ten, mūsų manęs paprašė pristatyti europietišką požiūrį. Manau, kad čia dar yra nemažai erdvės pažangai. Kalbu apie taisyklių taikymą ir reguliuot, reguliavimo institucijas. Reikėtų panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus užtikrinant geresnę priežiūros sistemų veiklą. Pone Klinsai, na, fondo, tokio gelbėjimo fondo idėja. Diskusijos šiuo klausimu prasidėjo. Aš tai pristačiau prieš porą dienų ECOFIN taryboje vykusioje Madride. Šis fondas neišspręs visų problemų, tai yra tik tai viena priemonė daugelio priemonių sąraše. Ir mes norime, kad būtų užtikrinta e, priežiūra stebėsenos sistema, kuria apimtų daugiau nei vieną valstybę ir kad būtų taip pasipriešinta krizėms, kad būtų užkirstas kelias krizėms ir, būtų, ir visiems lygiau būtų padalintas nauda ir pelnas. O aptikus kokią nors rizikos veiksnį, turėtumėme jį neutralizuoti prieš, prieš visą krizę užda, uždavėte klausimą apie tai, kokio šitas fondas bus. Nežinau dar, bet diskusijos prasidėjo. Visi gali juose dalyvauti. Lėšos bus sutelktos. Ponas Gozės ir kiti siūlė jį panaudoti biudžete. Aš negaliu pasakyti, kiek, kokio dydžio tas fondas bus bet negalime visą laiką visas skilės kamšyti mokesčių mokėtojų pinigais. Tas fondas turi būti finansuojamas valstybių narių. Pane Svinbarn, iš tikrųjų turime koordinuotai pažvelgti į e, tas priemonės, e, kurių įmamis, žiūrime į smulkės video veikį joms ir aš apie tai kalbėsiu, kalbėdamas apie išvestinius e, produktus ir apie nefinansinės sektoriaus įmonės. E, krizės prevencijos priemonės, e, tos priemonės, kurių imsimės kitą pavasarį, tarp kitų dalykų bus susijusios ir su valdysenos tobulinimu. E, Ta instrumentų dėžutė taip pat apims ir geresnį koordinaciją, geresnį valdymą ir geresnę priežiūrą. Kalbant apie MIFID direktyvą, ponė Makartį, mes e, kalbėsime apie tai, ką jūs vadinote e, tamsiais e, tamsiaisiais prūdais. Atliekame dabar mm, tyrimą ir rezultatai e, yra tiesiog e, skandalingi. Matome, kad be jokių skrupulų yra užsimama veikla. E, kai e, sukūrėme labai sudėtingi produktai, mums visiškai nesuvokiami. Ir e, tiems, kurie dirba toje srityje, reikės priprasti prie geresnės priežiūros e, ir skaidrumo. Dabar dėl skirtumo tarp JAV požiūrio ir kapitalo reikalavimo trečiosios direktyvos, e, tai grįžęs iš JAV, aš jums papasakosiu kokia yra padėtis kiek aš su ja susipažinsiu ir ką galima bus nuveikti. E, Pone iš Graikijos kėlė Graikijos problemą, reitingų agentūrų problemą. Aš ir pats turiu problemų čia, suprasdamas tas metodologijas, kurias reitingų agentūros naudoja ir iš to visą turime pasidaryti išvadas sausio 14 aš jau kalbėjau apie visų išvestinių produktų um, reguliavimą ir tai aišku susiję ir su apsikeitimo kreditiniais įsiskolinimais sandoriais. Ehm, Teisėkoros tekstus šią temą ketinu pateikti birželio, liepos mėnesiais. E, Dabar toliau iš tikrųjų reikia atsižvelgti į e, specifinį kontekstą, į suverenios skolos ir e, kapitalo reikalavimo e, dalykus turime pažvelgti atidžiau, padarysime tai spalio mėnesį. Taip pat buvo kalbama apie toksinės skolas, blogasias paskolas bankai privalės e, išlaikyti tam e, tikrą vertybinių kiekių skaičių. Aš labai atidžiai stebiu e, vidutinių ir mažų įmonių sektorių nes e, turime galvoti apie tai, kaip sudaryti joms e, galimybę gauti prieigą prie akcijų rinkos. Įmamės dabar atitinkamų priemonių, kurios e, pagerintų finansavimą vidutinėms valkioms įmonėms. Taip pat e, turime pasimokyti, kaip e, iš to, kaip taikomas bazelio e, taisyklės. Dabar dėl rizikos prekybos srityje čia priežiūrą mes turime taip pat stiprinti. Ponas Dominičiai klausė apie skolintų vertiminių popierių pardavimą. Spalio mėnesį čia ketiname pateikti atitinkamą dokumentą. Vėl grįžtant prie kredito reitingų e, agentūrų e, pereitą ketvirtadienį jau e, kalbėjau apie tai, kad kalbame apie galimybę įsteigti Europinę kredito reitingų agentūrą, kuri galėtų e, atlikti tinkamą analizę tame tarpe ir pažvelgti į suverenios skolos problemą. ir tokios agentūros veikla, žinoma, būtų atvira konkurencijai. Dabar dėl apsikeitimo kreditiniais įsiskolinimais, e, priekyba, tai tokios, e, e, tokie produktai e, turės būti registruojami. Kiti parlamento nariai kalbėjo apie registravimo e, struktūras, mechanizmus ir apie tarpuskaitos įstaigas. E, tai jautri tema, jinai susijusi su tarpusavio sąveikos problema ir mes iš techninės požiūrio pusės pažvelgsime, kaip geriau tuos dalykus nuveikti, turime iš naujo pažvelgti ES e, galimą vaidmenį, kuriant e, tokią tarpuskaitos įstaigą, atsižvelgiant į tai, kas jau vyksta. Tai yra taip pat susiję su prekybos depozitoriumu veikla ir, aišku, susiję su tuo dialogu, kuris vyksta su JAV. Reikės dar panalizuoti techninius to reikalo aspektus, kad galima būtų užtikrinti sistemų saugumą ir stabilumą ir kad būtų tuo pat metu tinkamas konkurencijos lygis. Dėl e, veiklos perkelimo Čia e, mums reikia užtikrinti, kad išvestiniams produktams būtų sukurtos tinkamos e, priežiūros institucijos. E, čia turime kalbėtis su JAV. Ir ieškoti galimybės dėrėtis dėl tų tarpuskaitos įstaigų su JAV. Tos įstaigos turi būti tinkamai prižiūrėtos ir tinkamai kapitalizuotos. Taigi vyks e, viešos konsultacijos prieš įmantis bet kokių iniciatyvų. Tačiau e, esmė ta, kad 80 procentų e, sandorių tokiais išvestiniais vertybiniais popieriais nėra tinkamai prižiūrimi ir vadinasi šią tendenciją reikia sustabdyti, pakeisti. E, daug čia šnekėta apie atsakomybę ir e, visų pirma, mums reikia užtikrinti situacijos įvertinimą ir kontrolę. Dėkoju. Thank you, Commissioner. I'm... Dėkoju, ponė komisarė. Nebejojau, kad e, klausimo metu jūs manėte, kad tai yra didži... tas metas, kai patyrėte didžiausią spaudimą, tačiau dabar susitikimas komitete parodė, kad tas spaudimas dar gali didėti, buvo daug klausimų, nepakako laiko atsakyti, kaip ten bebūtų, dėkoju, kad atvykote ir džiaugiamės busimais susitikimais jumis. Ačiū.